Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti posėdį žmogaus teisų pakomitečio. Tikimės, kad labai greitai susirinks nariai į mūsų posėdį, nes šita popietė bus ypatingai įdomi. Turime du pagrindinius klausimus. Vienas susijęs su naujomis informacinėmis technologijomis ir žmogaus teisėmis kalbėsime apie potencialą ir riziką, tai yra tikrai nauja tema ir pakvietėme ypatingus prelegentus. Vėliau vyks diskusija organizuota kartu su Freedom House ir kalbėsime apie reformas arabų pasaulyje žmogaus teisų srityje. Jau buvome susitikę su savo kalbėtojais ir vakarė, vėliau jie prie mūsų prisijungs. Pirmininkės pranešimai daug įvyko nuo paskutinio posėdžio, pasistengsiu trumpai norėčiau paminėti, kad neįlinis biuro sutikimas vyks birželio 10 dieną, tai yra ateinantį ketvirtadienį 9 valandą. Susitiksime su kohom pirmininkaujančių ispanų. Vėliau kalbėsime apie žmogaus teisų klausimus E, kurie buvo nuo šių metų pradžios mūsų darbo atverkėje. Kaip anksčiau buvo skelbta tą, va, tą rytą, vyks e, išplėsnis biuro posėdis, kuris buvo šiandien atšauktas, nes e, dauguma naujų narių išvyko į Tartutinio baudžiamojo teismo jubiliejinį minėjimą. Pirmiausia, dėl gazos krizės. Anksčiau šiek tiek išgirdome e, žinias apie tai, kas ten įvyko ir žinoma visi įdėmiai klausėmės. Norėčiau priminti, ką ponas Buzekas mūsų vardu pasakė. Jisai pasakė, kad tai yra akivaizdus tarptautinės teisės e, pažeidimas, ypač ketvirtosios Ženevos konvencijos, bet žinant, Bet esu tikra, kad jeigu mes stengsime su, surenkti žmogaus teisėmis grįstą požiūrį, mes tikrai galėsime prisidėti prie to regiono taikos. Ir šiandien mes kalbėsime apie žmogaus teisės ir, ir reformas arabų pasaulyje kartu su Freedom House, kurie yra mūsų partneris. Norėčiau padėkoti Freedom House už tai, kad Jie mums padėjo praeitą savaitę su delegacija nuvykti į Vašingtoną. Siūlau, kad 23 birželio surenktumėm ypatingą diskusiją dėl visuomenės, pilietinės visuomenės Izraelį, Izraelyje. Taip pat kalbėsime apie Izraelio įstatymus dėl nevyriausybinių e, organizacijų ir panašius klausimus. Izraelio ambasadoris bus pakviestas į šį posėdį ir šis posėdis siūlau jį surenkti kartu su delegacija ryšiams su Palestina ir e, Izraeliu. Tikiuosi, kad jūs pritarsite tokiam pasiūlymui. Taip pat norėčiau paminėti, kad pirmininkas Buzekas nesiniai lankėsi Kinijoje ir labai smulkiai vakar man papasakojo, kaip jisai bendravo su žmogaus teisų gynėjais ir kokius viešosius pasisakymus jisai e, pasakė. Taip pat norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Trys deputatai, ponas Onelman ir ponas Macmillan Scott ir aš kreipėmės į Tibet, dėl Tibeto žmogaus, klausiu, e, žmogaus teisų klausimų, kreipėmės į Kiniją. Kaip žinote, vis dar yra šimtai žmonių įkalinti dėl riaušių ir demonstracijų Lazoje ir Tibete. Aštuntųjų metų kovo 10 vyko šie, šie renginiai. Turėtumėm iš arti žiūrėti, labai didelį dėmesį skirti šiems renginiams, nes tie, šiems įvykiams, nes žmonės tikrai kenčia, jų teisės yra pažydžiamos. Dėl Kinijos taip pat norėčiau pasakyti, kad vos neatsitiktinai aš susitikau su Rebija Kadyrai Vašingtone e, per mūsų delegacijos vizitą praeitą savaitę. Tikriausiai prisimenat, kad Rebija Kadyr yra Weekul pasaulio kongreso pirmininkė ir praeitą e, rugsėjį ji buvo, ji pas mus lankėsi pakomitėtėje. Ir mes žinome, kad ne tik tai Tibete, bet ir e, Finjange yra pažydžiamos žmogaus teisės. Dabar dėl Rusijos. Pirmadienį Rusijos žmogus teisų aktyvisto paprašyta, kuris palaiko taikę demonstraciją e, remiant 31 Rusijos konstitucijos straipsnį dėl susirinkimų laisvės. E, aš buvau jo paprašyta juos remti. Tai vyko Sankt Peterburgė, 700 žmonių vienam, vienam demonstracijoje ir 1000 žmonių kitoje demonstracijoje dalyvavo. Matau, kad e, rusai vis drąsiau išreiškia savo nuomonę. Aš dalyvavau šiuose demonstracijose ir mano dalyvavimas buvo labai įvertintas. Ponas Nemcovas e, viešai pasakė, kad man dalyvaujant policija nevykdė smurto. Nemanau, ar tai tiesa, nežinau, ar tai tiesa, tiesiog mačiau, kad tie žmonės buvo labai drąsūs ir jie nebijojo. Ir tai yra, žinoma, svarbiausia. Taip galima paaiškinti ir ponui Donskiu ir ponas Donskis ir kiti deputatai, jie ragino mane dalyvauti šiuose e, taikiose demonstracijose. Liepos 31 bus kita demonstracija. Galbūt jūs norėtume dalyvauti ir parodyti savo solidarumą. Amnesty International irgi dalyvaus 31 dieną Bruselėje, jie vykdys tam tikrą renginį. Taip pat norėčiau dar dėl Rusijos priminti, kad vyko pranešimas, briefingas apie žmogaus teisės tarp Rusijos ir ES. Mes neseniai gavome uh, dokumentus. Tai buvo toks bandomasis um, susitikimas. Pirmą kartą šitas um, mūsų, mūsų pakomitetis e, su Rusijos atitinkamu komitetu susitiko ir jeigu šitas formatas e, bus tinkamas, galbūt ir su kitomis delegacijomis galima bus taip bendratarbiauti. Apie tai galėsime daugiau dar vėliau pakalbėti. Taip pat jau kelis kartus buvo minėta, kad šešių žmonių delegacija iš mūsų pakomitečio praeitą savaitę buvo Vašingtone. Reikia pasakyti, kad šitas vizitas buvo ypatingai įdomus, buvo įdomu pamatyti naujosios administracijos požiūrį žmogaus teisės. Taip pat pajutome, kad mums reikia kalbėti su draugais, net ir, ir apie tai, kokių iššūkių ir problemų mes turime Europoje. Nekartą kalbėjome apie Guantanamo uždarimą, apie Junktinių valstijų sulaikymo politiką, kurios, kuri yra netobula, žiūrint iš tarptautinės teisės e, pusės Mūsų draugai buvo supratingi ir jie suprato, kad e, tam, kad mes palaikytumėm Guantanamo uždarimą, jie turi, bū, turi noriai e, diskutuoti su mumis apie tos dalykus, apie sulaikymo politiką. Tikiuosi, kad ateityje mūsų pakomitetis praktiškiau ir artimiau bendradarbiau su JAV kongreso pakomitečių žmogaus teisų klausimais ir su Tom Blant komitetu komisija. Tikiuosi, kad galėsime paskelbti bendrus pareiškimus, jeigu to prireiks. Apie šitą vizitą mes paruošime iki birželio pabaigos išsamų pranešimą. Turime labai stiprią parlamentinę delegaciją Jugandoje šią savaitę. Ten vyksta Romų, elgesio su Romais peržiūrimas tarptautinio būdžiamojo teismo prašymų ir priželio pabaigoje mes gausime pranešimą šios delegacijos. Norėčiau priminti, kad parlamentas priėmė rezoliuciją dėl per paskutinę plenarinę sesiją dėl tarptautinio būdžiamojo teismo peržiūros. Dar keli pranešimai smurtas Tailandė. Matėme, kad pastarieji protestai Bankoke nusinešė maždaug 85 žmonių gyvybę, sužeistų buvo apie 1800, parlamentas priemė rezoliuciją dėl šių įvykių ir buvo paprašyta, paskatinta e, suburti komisiją, kuri nagrinėtų tuos pažeidimus. Prieš keletą dienų nusinčiau e, kaip pirmininkė šio pakomitečio laišką ir išreiškiau susirūpinimą dėl to smurto ir žudinių. tikriausiai prisimenate ir aš taip irgi sakiau, kad e, Tailandas, e, apie Tailandą buvo kalbama, buvo patvirtintos trys rezoliucijos, kita rezoliucija buvo dėl e, pirmos, dėl rinkimų, kurie buvo rengiami visiškai nedemokratinėmis sąlygomis, parlamentas savo rezoliuciją pasmerkė tokį sprendimą. Taip pat mūsų netenkino padėtis Birmoje, todėl kad nebuvo, nebuvo leista rinkimuose dalyvauti opozicijos partijai. Ir šita partija prieš keletą savaičių e, buvo e, iš vis panaikinta. Kita rezoliucija buvo dėl religinės laisvės Pakistane. Šitą rezoliuciją e, buvo primta tada, kai Pakistano mažumų atstovas dalyvavo čia parlamente. Jis išreiškė susirūpinimą dėl diskriminacijos ir dėl e, mažumų teisų ribojimą Pakistane, ypač religinės teisės ribojimą. Parlamentas kreipėsi į. Mm, į vyriausybę, kad jį peržiūrėtų šią padėtį ir dėl pasų ir dėl. Taip pat buvau Meksikoje neseniai. Du žmogaus teisų gynėjai buvo nužudyti Oaxakoje, Meksikos pietuose. Betikarenio, meksikietis ir Jurijakola, Suomijos pilietis. Tai įvyko, kai jie lydėjo humanitarinį, e, humanitarinę siuntą į Juan, Juan Suan, San Juan Kupala vietovę. Parlamento pirmininkas prisiminė Neseniai per sesiją šitą tragišką įvykį aš nusinčiau laiškus ES institucijoms ir ES delegacijai Meksike, Meksikoje. Pareiškiau, kad Europos e, Sąjunga pasiūs dar vieną humanitarnės pagalbos siuntą, kuri iš Meksikos išvyks e, birželio 7 dieną. Taip pat prašiau, kad būtų pasirūpinta nužudytų asmenų šeimomis ir kad nebūtų pamiršti vietiniai gyventojai, kurie yra tikrai labai sudėtingoje padėtyje, kad jais būtų pasirūpinta. Su mumis čia yra Beti Karenio vyras. Ji buvo tragiškai nužudyta, kai lydėjo humanitarinę siuntą ir norėčiau Omarai suteikti keletą minučių pasisakyti nes vėliau prasidės klausimas mm, dėl interneto. Matau, kad mūsų draugai iš Nokijos ir Zymens labai nekantriai laukia, bet mes turime tikrai išklausyti šios mes, nes čia buvo labai rimtas žmogus teisų pažeidimas. O Maros Parsa, galbūt jūs galėtumėt labai trumpai paaiškinti, kaip manote, ką dabar galėtų padaryti ES, kai taip tragiškai buvo pažeistos žmogaus teisės užpuolant mm, gabenamą siuntą. Bueno, antes que nada agradecerle. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad leidote mums, suteikėte mums lik ir eterį, kad mes galėtumėm kalbėti apie šitą tragišką įvykį, kuris įvyko praeito mėnesio šių metų e, balandžio 27 dieną. E, Ten, kur 800 žmonių gyvena labai labai sudėti, sunkiomis sąlygomis, juos valdo mm, karinė grupuotė kuri yra palaikoma Guahakos vyriausybės. Guahakos e, vyriausybė finansuoja šitą grupę tam, kad turėtų socialinę kontrolę ir mm, kontroliuoti vis, visuomenę kuri pagal atitinkamus įstatymus bando bando e, išsilaisvinti. Mes, kurie giname žmogaus teisės, esame persekiojami savo šalyje, mes esame žudomi, mes dinkstame, mes esame pradanginti. Tada, kai mes viešai kalbame apie tai, kaip kiekvieną dieną su Meksikos žmonėmis ir su Guahakos žmonėmis yra elgiamasi. Guahakos žmonės, iš Guahakos žmonių 60 buvo nužudyti per mm, Ortys vyriausybės e, valdymą. 500 žmonių buvo įkalinti už tai, kad jie reikalavo savo uh, esminių pagrindinių teisų, nors nebuvo įrodyta, kad jie būtų e, padarę kokį nors nusikaltimą. Guahakoje kiekvieną dieną yra puolama visuomenė už tai, kad jie reikalauja, kad, būtų, e, kad, turėtų, kad turėtų žmogaus teisės užtikrintas ir Meksikos vyriausybė yra įsipareigojusi teisės tokias užtikrinti, nes yra pasirašiusi konvencijas dėl e, vietinių žmonių teisų, bet mano šalyje šitą tos konvencijos yra tik tai retorika, nes mes, kurie kalbame apie tai, kurie skundžiamės, mus e, puola taip, kai buvo užpultas, e, užpulta ta siunta, kuri buvo vežama į Guahaką. Mes reikalaujame, kad būtų nubausti tie, kurie yra kalti dėl šio nužudimo. Meksikos vyriausybė turi visas priemonės, kad galėtų e, suimti tuos asmenys, kurie nusikalstamai e, pasielgė prieš to žmonės, kurie važiavo gelbėti 800 žmonių, kurie gyvena labai blogomis sąlygomis, nes neturi jokių esminių e, sąlygų, sanitar, sanitarinių sąlygų ir neturi pakankamai maisto. Tarptautinė bendrovė, bendruomenė turi paprašyti paaiškinimo šios situacijos ir turėtų paprašyti kad būtų sulaikyti šitie asmenys, kad būtų sulaikyta šita karinė grupė, kuri veikia Oaxakos regione. Dabar jau atėjo laikas sustabdyti smurtą mano šalyje. Atėjo pats laikas, kad tarptautinė bendruomenė pareikalautų Meksikos, kad būtų vykdomo žmogaus teisės susijusios su vietiniais žmonėmis, vietiniais gyventojais. Pono Ortis vyriausybė yra atsakinga už šios nusikaltimus todėl, kad jisai vykdė persekiojimo politiką e, prieš to žmonės, kurie reikalauja savo konstitucinių teisų. Pagrindinė ir pirmoji teisė, kur, dėl kurios mes kovojame, tai yra teisė į gyvybę. Būtent ta siunta buvo skirta įvykdyti šitą teisę ir gabenant šią siuntą prarado gyvybę mano žmona ir, ir jos kolega. E, jūsų pareiga reikalauti Meksikos vyriausybės vykdyti tarptautinės konvencijas. Jūs galite reikal, to reikalauti. Tik taip per jūs mes galime siekti teisingumo, nes kitaip mes neišreikalausime iš savo vyriausybės teisingumo. E, teisingumo Beti Karinio, mano žmonai, kuri prarado gyvybę tokioj, šitame baisiame užpuolime ir teisybės kitiems Guahakos gyventojams. Dėkoju Jums už tai, kad skiriate man laiką pasisakyti. Ačiū už Jūsų žodžius, ponio Omarai. Labai svarbu, kad įvyktų tinkamas tyrimas šių nusikaltimų. Ši byla galėtų būti ir precedentas uh, E, kovoje su nebaudžiamumu Gvahakoje, kur karinės grupuotės e, vykdo vietinio elito interesus ir, ir skriaudžia vietinius gyventojus. Taigi mes turime reikalauti, kad būtų atliktas išsamus tyrimas. Dėkoju. Dabar pradėsime klausimą dėl naujos informacinės technologijos ir žmogaus teisių. Buvo atliktas tyrimas dėl naujųjų technologijų potencialo ir riziko žmogaus teisėm. E, Buvo tyriamas Twitteris ir kitos priemonės. Švedija pirmininkaudama praeitais metais jau paminėjo, kad nori kalbėti apie nuesias technologijas ir žmogaus teisės. Mūsų nuomonė yra tokia pati, tad pradėjome diskusiją jau su Švedijoje, kaip pirmininkančia valstybė, kaip galima tai pradėti, šitą diskusiją pradėti. Ir buvo pakomitetėje nuspręsta atlikti tyrimą. Mes bendraujame ir su įmonėmis, kurios e, pateikia tam tikrus sprendimus kovoti su ta rizika ir. Mm, ir padėjo mums veikti šį tyrimą. Tad norėčiau suteikti žodį ponui Andriu Putefat, kuris atstovauja Global Partners and Associates. Jis paruošė mums tyrimą. Jo pavadinimas yra informacijos ir komunikavimo technologijos ir žmogaus teisės. Norėčiau suteikti jums žodį trims, e, penkioms minutėms, atsiprašau, ponas Putefat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti komitetui už galimybę pristatyti mūsų studijos rezultatus šią dieną. Galėčiau pasakyti, kad komunikacijos leidžia sustiprinti žmogaus teisės ir pagerinti jų apsaugą tame pasaulyje. Tačiau naudojantis tais privalumais kyla ir iššūkių. Kalbėdami apie šias komunikacijas mes kaip tik išskyrėme keturis uh, sluoksnius tokius. Pirmiausia, tai būtų e, programinė įranga ir, ir visa infrastruktūra užtikrinanti komunikacijas. Ir aš manau, kad tai yra puiku žmogaus teisėm, kadangi tai, kaip matėme prieš keletą metų, e, vyriausybės tiesiog sugriaudavo infrastruktūrą, e, uždrausdamos, kai kuriuose šalise uždrausdavo žmonėms naudoti savo teisėms. Ir mes turime galimybę kalbėtis vieni su kitais, žinome, kaip svarbu um, yra technologijos, žinome, kaip Irane buvo naudojamasi um, technologijomis, vieni jomis naudojasi siekdami perduoti informaciją apie tai, kas vyksta šalyje, kiti um, trukdydami ją perduoti. Tokia įranga, um, kuri leidžia pasiekti turinį, yra taip pat egzistuojantis dalykas. Žinome, kad Kinija į to pobūdžio įrangą investavo, tuo ribodama žmonėms galimybės pasirinkti vienas ar kitas aplikacijas, kurios leidžiams naudotis vienu ar kitu, e, vienomis ar kitomis technologijų teikiamomis galimybėmis. Galiausiai turinys yra labai svarbus dalykas, tai yra e, tas dalykas, kuris yra e, cenzuruojamas kai kurių vyriausybių, taip pat ribojant žmonėms teisę žinoti. Prieš 20 metų diskusijos prasidėjo ir žmogaus teisų aktyvistai kėlė klausimus apie tai, kaip panaudoti video medžiagą, kaip panaudoti uh, spaudą žmogaus teisėms ginti. O dabar, tai tuomet tai buvo svarbiausia, o moderniame pasaulyje ir infrastruktūra, galimybė prisijungti, leidimo aplikacijų turimas ir turinys, visa tai yra svarbus dalykai, saugant žmogaus teisės. Mes kalbame apie tą aplinką, apie tuos kelis sluoksnius, mes kalbame tuo būdu ne tik apie kažkokią nacionalinę aplinką, kurią gali kon kon kontroliuoti vyriausybės, mes kalbame apie transnacionalinę aplinką, kurią svarbu reguliuoti. Tomis technologijomis naudojasi ir modernios verslo struktūros, nes Svarbu, kad tos struktūros turėtų galimybę to prie tų infrastruktūrų prieiti, tačiau jos tuo pačiu turi galimybę ir tą infrastruktūrą perkurti, perdaryti, ją įtakoti. Aš manau, mes čia turime tokią sistemą, kur yra kaip gyva, nuolatos besivystanti. Tai nėra e, kažkokia sistema, kur galima e, pritaikyti kažkokias sustabarėjusias taisyklės ir tą aplinką reguliuoti. Ne, tai yra ta sistema, kuri organiškai auga. Žmogaus teisių aplinka taip pat keičiasi. Ir dabar svarbu yra galvoti ne tik apie tas politikas, kurios turėtų būti taikomas tiems visiems mano paminėtiems sluoksnėms. Turime kalbo, galvoti apie visą procesą, kaip įtakoti transnacionalinę aplinką, kurią formuoja daugelis dalykų, daugelis uh, faktorių ir aplinkų. Tai yra tikras iššūkis. Mes turime galvoti ne tik, kai, ką daryti, bet ir tai, kaip tą ar kitą veiksmą atlikti tokioje sudėtingoje daugiasluoksnėje aplinkoje aplinkoje. Aš manau, žmogaus teisėms yra svarbios keturios sritis. Pirmiausia, antrame skyriuje apie tai kalbama, tai yra E, žodžio laisvė. Ir čia e, technologijos vaidina ypatingai reikšmingą vaidmenį, nes aktyvistai gali geriau bendradarbiauti vieni su kitais ir keistis informaciją. Ir tai yra tiesiog ne tik kitokia technologija, bet tai yra kitoks bendravimo ir ryšio palaikymo būdas. Mes perėjome prie skaitmeninių technologijų, žmonės gali tiesiog e, kurti tam tikrą turinį ir jį platinti. Mes matome, kad žodžio laisvė yra dar labiau demokratizuota dabar. Anksčiau tuo naudojosi žurnalistai, leidėjai, e, vyriausybės. Tačiau dabar ir žmonės turi prieigą prie tų dalykų. Ir tai yra tiesiog puikia proga tiems, kurie e, mano, kad žodžio laisvė yra viena iš esminių žmogaus teisių. Mes e, taip pat minime apie tai, kad didėja ir cenzūra, bandymas cenzuruoti šį turinį. Svarbu E, pažymėti ir tai, kad e, daug kas naudojasi tomis technologijomis ir vaikų pornografijos skleidėjai, ir cenzoriai, ir, ir, ir nusikaltėliai. Tačiau ši aplinka teikia didžiulių galimybių ir tai yra būtinas dalykas. Reikia rasti, kaip kovoti e, su esamais pažeidimais, tačiau žmogaus teisų gynimo požiūriu šie visi dalykai yra ypatingai svarbus. Kokie iškilai iššūkiai dirbant su. E, dirbant šiais klausimais? Žmogaus teisėms, kaip jau sakiau, technologijos yra labai svarbus dalykas ir čia mm, mes turime dirbti kartu su šios aplinkos kuriejais, turime kartu skatinti žmogaus teisės e, su tomis šalimis, kuriomis dirbame. Global Network Initiative yra labai svarbi iniciatyva. Svarbu turėti ne tik kažkokias tais, taisyklės, kurias parengtų Europos komisiją, kurios veiktų Europos Sąjungoje. Turime taip pat e, skatinti, kad inovacinės technologijos plistų ir kad e, visais atvejais jų tikslas būtų ginti žmogaus teisės. Trečias skyrius. Mes kalbame apie priežiūrą, privatumą ir turime pasakyti, kad kovojant su terorizmu e, vyriausybės vis dažniau jaučia susirūpinimą ir stengiasi labiau stebėti žmonės visame pasaulyje. Versle taip pat stengiamasi perimti duomenis, e, pa, pa, užimti kuo didesnę rinkos dalį ir gauti maksimalios naudos. E, ir matome, kad žmogaus privatumas paprastai prarandamas. Privatumas dažnai panaudojamas e, tam, kad būtų galima žmogų informuoti kryptingai vienai ir kitaip, kad vėliau iš jo galima būtų išpešti ekonominės naudos. Mes pripažįstame, kad asmeninių duomenų gali reikėti verslo struktūroms ar vyriausybei. Tačiau reikia žymiai atidžiau pasižiūrėti, kas, e, kokiais atvejais žmogaus privatumas turi būti ginamas neginčiamai ir kokiais atvejais ir kiek tais duomenimis gali vienos ar kitos struktūros naudotis. Ir svarbu diskutuoti apie tai, ar privačios įmonės gali kaupti duomenys tam, kad galėtų siekti pelno tikslų. Svarbu pasitelkti mokslinių tyrimų rezultatus ir toliau analizuoti, kaip galima būtų viešoje erdvėje keistis informacija, keistis žiniomis. Mes matome, kad Intelektinės nuosavybės teisėms taikomi dažnai vis didesni apribojimai, nes didelės kompanijos e, tiesiog perima kuriejų e, sukurtą turinį, patalpina į skaitmeninį erdvėje ir paskui prie jo tampa sunku prieiti. E, e, egzistuoja tarptautinės sutartys, kur kalbama apie intelektinės nusavybės teisės ir štai šeštame skyriuje kalbame apie kokybę, vystimasi, pasikeitimus. Mes žinome kad, ir matome, kad skaitmeninės technologijos vystosi toliau, jos vis plačiau naudojamos, pirmiausia, infrastruktūros lygmenių e, skatinamas skaitmeninių technologijų naudojimas, pavyzdžiui, kaimiškose vietovėse. Mes žinome, kad su mažumų teisėmis čia tebelieka problemų, nes jiems ir toliau sunku uh, turėti priegą prie skaitmeninių technologijų. Šis uh, klausimas turėtų būti sprendžiamas ES lygių, ES čia turėtų veikti aktyviai. ES uh, taip pat pareiškia savo poziciją dėl skaitmeninio turinio. Svarbiausia yra tai, kad ES vidaus politika turi e, tarptautinį atgarsį ir poveikį fiksuojant taisykla, e, tam tikras taisyklės. Ir ne tik kalbant apie kovos su e, kibernetiniais nusikaltimais konvenciją ir panašiai, bet ir apie visą eilę kitų dalykų. ES padeda formuoti tam tikrą politiką mūsų aptariamoje srityje. ES turi ir, ir gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį e, įtvirtinant e, tinkamą interneto valdyseną, pasitelkiant e, dvišalį bendradarbiavimą ir daugia šalį bendradarbiavimą, kalbant apie intelektinės nusavybės gynimą ir panašiai. Reikia taip pat naudotis labiau diplomatinėmis priemonėmis, kad būtų paskatintos šalis ir institucijos saugoti žmogaus teisės visame pasaulyje. E, taip pat svarbu įsiti partnerystę su jungtinių valstijų vyriausybė. E, mes išklausėme Karlo Bilto kalbą, girdėjome, kas buvo pasakyta sausio mėnesį ir dabar turime dokumentą, kurį parengė valstybės departamentas Ir ten buvo pareikšta valia bendradarbiauti su ES institucijomis e, ir, ir trečiosiomis valstybėmis. Aš manau, kad tai yra proga ir ženklas, kad pagaliau atsirastų politikos e, reikiamas koordinavimas vyriausybių lygmenių. Svarbu dirbti su vyriausybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, su piliečių grupėmis, E, taikant geriausią praktiką ir pažangiausius verslo modelius. Visą tai tik padės apginti žmogaus teisės. Ir galiausiai keletas specifinių rekomendacijų, kurias galėtume pateikti ES. Pirmiausia, reikėtų vykdyti diplomat, e, kūrybingą diplomatiją. Ir manyčiau, kad e, technologijos turi būti minimos ir žmogaus teisų gynimo reikalai turi būti minimi visuose dvišaliuose dialoguose. Mes manome, kad turi šis aspektas būti integruojamas, kalbant ir apie tarptautinės prekybos sutartis ir panašiai. Mes turime dirbti su jungtinėmis valstijomis, Brazilija ir, ir kitomis valstybėmis šios rytyje. E, svarbu, kad tie dalykai būtų labiau suprantami, suvokiami, įsisavinami. Reikia ir toliau skatinti mokslo tyrimus, kad būtų galima uh, skatinti tyrimus, išsiaiškinant, kodėl ribojamos žmogaus teisės, ką daryti, kad jos nebūtų ribojamos. Mes tikime, kad dialogas turi vykti tarp pačių įvairiausių subjektų, e, tarp inžinierijos struktūrų, tarp suinteresuotų įvairių pusių, tarp verslo struktūrų. Ir svarbu, kad žmonės galėtų pasinaudoti turimomis technologijomis. Turiu dar porą rekomendacijų. Trečia. Svarbu, kad būtų rei, užtikrintas reikiamas bendradarbiavimas sprendžiant problemas, e, kad tas problemų sprendimų pasidalimas būtų daugia disciplininis, įtraukiant įmonės, verslo įmonės, kad būtų galima skatinti inovacijas Svarbu, kad įmonės galėtų susiburti kartu, kad būtų pasitelkiami inžinieriai, vartotojų grupės ir kartu aiškinamasi, kokias naujas aplikacijas galima būtų pasiūlyti. Galiausiai svarbu, kad būtų sukurta ekspertų grupė, kurios simtų žmogaus teisų komunikavimo klausimais. Ir kad būtų rasti resursai informacijos technologijoms, e, kurios galėtų būti skirtos krizėms spręsti ir kurias galėtų pasitelkti nevyriausybinės organizacijos dirbančios konkrečiose vietose. Rizikos dar yra, tad reikėtų, kad jūsų pakomitėti žinotų, kad žmogaus teisų priešai naudojasi tomis technologijomis labai sudėtingomis Jie taip pat telkia savo jėgas ir laikas yra mobilizuotis ir žmogaus teisų gynėjams, kad būtų galima tas teisės tinkamai apginti. Ačiū. Ačiū už įdomaus tyrimo pristatymą. Šitas tyrimas buvo išplatintas. Mes dar kalbėsime apie jūsų rekomendacijas ir manau, kad mūsų deputatai komentuos apie šitą, ty... komentuos šitą tyrimą. Taip pat man didelė garbė pristatyti pono Francisko Sise Wagner. Jis parašė pranešimą apie interneto valdyseną. Jis yra pramonės komiteto e, narys. Taigi, ponė Vagneri, ką Jūs manote šio klausimu? Ačiū, germa pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pristatyti, tiksliau, pateikti kontekstą, koks buvo kontekstas šio pranešimo, kuris buvo vakar priimtas pramonės komitete. Pirmiausiai, šis pranešimas buvo paruoštas tyrimų pramonės ir energetikos komiteto. Mes gavome iš komisijos prašymą, kuriame, kuris vadinasi. E, interneto valdysena, dvitaškis sekantys žingsniai. Komisija susirūpino, kreipdamasi į parlamentą su šiuo klausimu, būtent dėl interneto valdysenos, komisija susirūpino vienos e, JAF įmonės, kuri yra įsteigta uh, Kalifornijoje įtaką interneto disciplinai visame pasaulyje. Taip jau atsitiko, kad pavadinimų ir domenų ir numerių skirimas šiuo metu yra vykdomas privačios organizacijos, galima techniškai, juridiškai sakyti, kad tai yra privatus juridinis subjektas, kuris e, nėra pavaldus net ir Amerikos federaliniams įstatymams, o Kalifornijos įstatymams. Ir nuo 20-ojo amžiaus pabaigos šita organizacija yra atsakinga už viso pasaulio domenų pavadinimų ir numerių skirimą susirūpinimas Europos parlamente yra toks. Mums atrodo keista, kad privati organizacija turi tokią funkciją, tokią pareigą. Tikrai padėtis yra labai keista, bet komisija niekarta nepa, nepasiūlė keisti šitą padėtį. Niekada. Nors visuose debatuose, e, kai kalbama apie interneto pasaulį, ypač turiu galvoje interneto valdysenos forumą, šitas klausimas buvo keliamas keletą kartų. Bet šitie atsakingieji asmenys, atstovai šito forumo, kuris paskutinį kartą buvo susitikęs Egipte, dabar rugsėjo mėnesį Lietuvoje vyks šitas posėdis, šitas forumo posėdis, niekada nebuvo iš jo atstovų pasiūlyta jokių alternatyvų šiai organizacijai. Ši organizacija šiuo metu Ji yra privati, kaip sakiau, yra susijusi su JAV vyriausybė per sutartį pasirašytą su JAV priekybos ministerija, kuris stebi šią organizaciją. Taigi padėtis yra tokia. Taip mums buvo pranešta iš komisijos ir buvo paklausta Europos parlamento nuomonės šio klausimu. Bet noriu pabrėžti, kad Europos komisija mano, kad padėtis nėra bloga, kad ir kaip būtų keista, kad ir kokia būtų keista šita padėtis europiečio mentalitetų, juridiškai visgi sistema veikia. Ir jeigu sistema veikia, geriau per daug pirštų nekišti. Bet reikia visgi prikišti nagus prieš tos sistemos skaidrumo, atskaitomybės ir kad šitoje sistemoje uh, būtų e, reprezentuojami kuo daugiau pasaulio vyriausybių. Kitaip tariant, reikia demokratizuoti šią organizaciją, Ameriko, Ameriko, amerikietišką organizaciją, e, skatinti skaidrumą ir atskaitomybę. Apie tai kalba komisija ir mes taip pat pramonės komitete patvirtiname pranešime apie tai kalbame. Taigi čia yra ta pagrindinė problema, su kuria susidūrėme. Taip pat turiu pasakyti, kaip prieš tai kalbėjęs asmuo minėjo, man labai patiko jo pranešimas. Internetas be abejo šiandien yra ta vieta, kur kyla visos pasaulio problemos ir tikrai mūsų tyrime Mes negalėjome išsiversti nekalbėdami apie įtaką interneto žmogaus teisėms, nes internetas yra priemonė užtikrinti žmogaus teisės, pavyzdžiui, žodžio laisvę ir panašiai. Mes gilinomės į juridinę problemą ir šitos juridinės problemos sprendimą, būtent e, kalbant apie šitą unikalią organizaciją. Taip pat pasinaudojame progą atsižvelgti ir į pagrindinės teisės, žmogaus teisės interneto erdvėje. Pagrindinė mūsų mintis buvo, kad internetas yra e, globalus visuotinis, e, visuotinis, visuotinė gerovė, visuotinis turtas. Į internetą žiūrime kaip į viešą priemonę, bendravimo priemonę ir taip pat kalbame apie žmogaus teisų ir pagrindinių teisų gynimą, kaip jos yra apibrieštos pagrindinėse, pagrindinėse konvencijose ir susitarimuose. Taigi, kalbame apie ES vertybės, kaip jos apibrieštos ES sutartyje yra ES tikslai ir pagrindas interneto valdysenos reguliavime. Todėl raginame, tai yra svarbu, raginame ES institucijas ir valstybės narės ginti tokio, tokias vertybės tarptautiniuose forumuose, ypač tuose, kuriuose dalyvauja valstybės, kurios nepripažįsta tų pačių vertybių, kurias ir pažįsta ES. Taigi, šiame pranešime, man teko, kurį man teko garbė e, paruošti komisijai, raginama ginti vertybės, visuose tarptautiniuose forumuose, kur kalbama apie internetą. Čia konkrečiai gal, kalbėjome apie, galvojame apie interneto valdysenos forumą, bet ir apie visus kitus. Ir taip pat pabrėžiant, kad yra šalių, kurių vertybės nėra tokios pačios kaip ES vertybės. Ir kalbėdama su šitomis šalmis, ES turi būti tvirta gindama pagrindinės teisės, kurios yra įtvirtintos ES pagrindiniuose dokumentuose. Antra, tarp interneto valdysenos principų, kuriuos turi paruošti ES, mes aštuntame punkte kalbame apie skaidrumą, daugia šališkumą, demokratiją ir žmogaus teisų gynimą E, taip pat atsižvelgiant į tai, kas numatyta pagrindiniuose ES teisės aktuose. Taip pat kalbame ir palaikome atvirą interneto erdvę ir smerkiame cenzūrą, filtravimą, blokavimą ir panašų interneto ribojimą. Kai yra ribojamas, ribojama teisė prieiti prie interneto, jeigu tai yra būtina, pavyzdžiui, jeigu vyksta nusikaltimo tyrimas e, ar panašus tyrimas, pavyzdžiui, dėl vaikų pornografijos ar panašiai. Taigi tas apribojimas turi būti paremtas Europ... atitinkamai žmogaus teisės reglamentuojančiais aktais, gerbent pagrindinės e, teisės ir žmogaus teisės. Taigi tokia buvo mūsų perspektyva, mes e, rėmėme šitais skirtiniais akmenimis, pasinaudojame progą, kurią mums suteikė komisija, pasisakyti apie e, tokią organizacinę problemą, nes pagrindinis klausimas buvo interneto organizavimas, interneto veiklos organizavimas ir kalbėdami apie tą organizacinį aspektą mes įtraukėme visos žmogaus teisės klausimus. Kaip sakėme, mes raginame ES, ES komisiją koordinuoti politik, ES politiką ir poziciją visuose interneto forumuose. Mes labai pabrėžiame, kad ES politika turi būti e, vienalytė ir vienbalsė. Visose interneto forumuose reikia kalbėti vienu balsu. Tai sakydami turime galvoje, kad Turime kalbėti vienu balsu, nors ES gali būti tam tikrų nesutarimų, tai 27 valstybių nuomonės skirtumų, taip pat ir tarp institucijų, komisijos parlamento nuomonių skirtumai, kurie skiriasi, turėtų būti išspręsti. Reikia atsikratyti tų visų nesutarimų tam, kad ES balsas skambėtų vieningai ir tvirtai tarptautiniuose forumuose ginant šias esminės vertybės, kuriems kyla grėsmė kai kuriuose valstybėse, kurių vyriausybės nepripažįsta šių vertybių. Ačiū. Much, Ačiū. Ponui Sose Wagner. Pateikite puikų pavyzdį, kaip mes bent jau baigiame, kaip mes bent jau bandome tiksliau e, koordinuoti atskirų komitetų dirbamą darbą. Ačiū už jūsų indėlį. O dabar man malonu pakviesti ponę Lucy Morion ir suteikti jai žodį Reporters sans frontières organizacijos vardu. Ji atliko studiją web ir kontrolė, tai netas ir kontrolė 2.0. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti savo pranešimą šiandien. Kaip jūs žinote, E, reporteriai be sienų yra tarptautinė organizacija, kurie gina teisę informuoti ir gauti informaciją. Žurnalistai vis daugiau dirba propaguodami žodžio laisvę internete. Daugelis šalių yra kontroliuojamos režimų E, tad labai svarbu yra, kad galimybę turėtų žmogaus teisų gyvėjai, naudodamis įvairiais blogais žinia, žiniatinkliais ir panašiai pateikti informaciją. Daugelį šalių internetas tapo e, nauja priemonė e, pilietinė visuomenė ir žmogaus teisų gynėjams, tokiuose šalise kaip Baltarusija, Kuba, e, Iranas, Vietnamas ir panašiai. Interneto E, priešų dėja egzistuoja. Jūs matote, kad net pranešimų pavadinimas tą rodo. Internetas, ir kont, e, internetas prieš kontrolę 2.0. Vienas iš svarbiausių dalykų e, paminėtų pranešimai yra tas, kad kai kurioje šalyje, kai kuriuose šalyse labai išaugo interneto cenzūra pastaraisiais metais. Ir dabar tų šalių skaičius yra maždaug apie 60. Cenzūra tapo prioritetas daugeliu į vyriausybių, kurios nori kontroliuoti piliečių gyvenimą. E, bandoma propaguoti tik nacionalinį internetą, atjungiant jį nuo tarptautinio interneto tinklo. E, kai kurios represinės valstybės tokią praktiką taiko. E, Ir žinome, kad yra daug interneto kuriejų, kurie dabar yra patalpinti kalėjime, kadangi nenorima, kad tie žmonės galėtų vystyti savo veiklą. Šiandien mes girdime, kad vyriausybės viena vertus plečia savo interneto kontrolę, tačiau interneto naudotojai tampa vis išradingesni, taip pat jie bando tam spaudimui spirtis ir bando e, veikti gindami jo laisvę. E Svarbu išsiaiškinti, kiek interneto naudotojai turi prieigos prie interneto ir kiek jie gali juo naudotis. E, tačiau represinės sistemos irgi nesėdi stojosios rankos. Tad svarbu turėti kodavimo tam tikras priemonės, kurios leidžia e, žmogaus teisų gynėjams saugotis. Kai kurios represinės vyriausybės informacijos technologijų kompanijas taip pat bando paversti priežiūros ir cenzūros įrankiais, kad jos padėtų, tos įmonės, kad padėtų vyriausybė atlikti tą juodą cenzūros darbą. Prieš keletą mėnesių buvo bandoma, buvo manoma, kad Kinijos vyriausybė e, buvo, yra didžiausias cenzorius ir kad e, rinkoje ši cenzūra neturi penelikį didelės įtakos. Ir tokie bet rinka yra pernelyg didelė Kinijoje ir buvo tikrai sunku e, vykdyti tą e, cenzūrą. Tačiau net tokie dideli interneto paslaugų teikėjai kaip Yahoo, kaip Google turėjo iš dalies bent jau prisitaikyti prie tos cenzūros. E, tačiau Google laikėsi drąsiai ir kompanijos sako, kad cenzūra tęsiasi ir kad e, tokie tinklalapiai kaip Google e, labiau orientuojasi į Kinijos vartotojus, teikdamiesi Hongkongė, e, ne pačioje Kinijoje, nes taip galima labiau išvengti kontrolės ir cenzūros. E, tuo būdu galima rasti kin, kiniškų interneto puslapių paprasčiau. Tai nereiškia, kad Kinijos piliečiai nėra informuoti apie cenzūrą. Jie žinojo, kad cenzūra egzistuoja, bet dabar bent jau jie žino, kokio masto yra e, cenzūra. Tai taip tiesiog buvo pakurstytas malsumas tų, kurie ieškojo, kaip apeiti tą cenzūrą. Kodėl vyriausybė nori e, atskirti kai kuriuos e, nu, nuo nu bendro interneto tinklo savo šalies e, informacinio ryšio priemonės. E, Kai kurie e, interneto paslaugų teikėjai atsisako parduoti savo paslaugas ir domenus Kinijoje. Tiesiog norime žmonėms parodyti, kad Kinijoje represijų vis daugiau, e, bandoma prisidengti tokiomis kampanijomis kaip kova su pornografija, pavyzdžiui, bet uždaryti būdavo tokie tinklalapiai, kurie su pornografija neturi nieko bendro. Buvo imtasi labai radikalių priemonių prieš internautus, prieš žurnalistus. Jeigu norite kiniškų domenų, turite kreiptis į, per, kreiptis į oficialią struktūrą, kuri praktikuoja savotišką cenzūrą ir yra tikrai sunku likti anonimu, e, jeigu naršai internetinėje erdvėje internautai yra priversti pasisakyti, kas tokie yra ir visa tai yra tikrai jaudinanti situacija, nes cenzūros vis daugėja, vis daugiau spaudimo patiria užsienio įmonės, jos turi Kinijos valstybei teikti vis daugiau informacijos. Tačiau ir vėlgi matėme Google atveju, kad Google nusprendė neteikti ilgalaikių produktų Kinijoje, o, o juos teikia iš kitur, kaip girdėjome iš Hongkongo. Tikėkime, kad Kinijoje vieną gražią dieną cenzūros nebebus ir prisiminsime tas įmonės pionierės. Yahoo ir Microsoft kol kas nerodo ketinimų keisti savo politikos. Microsoft netgi šiek tiek stengiasi atlaidžiau žiūrėti cenzūrą Kinijoje Tačiau manyčiau, kad reikėtų vietoj tokios politikos laikytis Microsoft kitokios politikos, kad būtų galima kurti bendrą informacinių technologijų įmonių frontą prieš cenzūrą Kinijoje. 400 milijonų žmonių turi prieigą prie interneto mobiliojo telefono būdu, tai yra taip pat labai svarbus dalykas. Italijos telekomas, e, pavyzdžiui, aktyviai veikia Kuboje. Orange dirba Kinijoje, Vietname, Egipte, Vietname, tose šalise, kur, e, kurios yra vadinamos priešiškai nusiteikusiamis prieš internetą. Vokietija teikia internetą Pietų Korejai, pavyzdžiui. Taip pat teikiama telekomunikacijų įranga Birmoje, kur taip pat steigiamas kažkoks savotiškas silikonas lėnis. Taigi svarbu sekti, kas vyksta tose šalise ir man tikrai džiugu bus išklausyti Nokijos ir Siemens atstovų, kurie kalbės apie tuos kaltinimus, e, kuriuos patyrė jų vystomas tinklas. Dėl veiklos yra ne. Manau, kad Nokija Siemens parduoda įrangą telekomunikacijų įmonėms yra ne ir jos buvo apkaltintos pagalba režimui kontroliuoti internetą ir pagalba režimui rasti disidentus. Tad aš tikrai su įdomumu išklausysiu kolegų iš Nokijos ir Siemens. Tai štai. Naujos telekomunikacijų technologijos ir žmogaus teisės yra tarpusavėje susiję dalykai. Yra tokių įmonių, kurios uh, yra atskiros interneto grandis arba yra su šias rytim susijusios. Yra tokių vyriausybių, kurios riboja informacijos rautus, o mes galime e, nulemti interneto ateitį, galime tiesiog e, susibūrusios visos įmonės parodyti, kad mes remiame žmogaus teisų aktyvistus. Ir keletas išvadų, labai trumpai. Pirmiausia, ES gali suvaidinti esminį vaidmenį šioje srityje. Mes norėtume, kad uh, tarptautinė bendruomenė ir įmonės e, dirbančios informacijos technologijos rytyje susiburtų draugin ir kartu parengtų Elksenos kodeksą įmonėms dirbančioms tose totalitarinėse valstybėse. Aš manau, kad tai būtų tikrai labai svarbus dalykas. Tai nereiškia, kad daugiau nieko daryti nereikės, reikės mums teisinių taisyklių ir panašiai, reikės užtikrinti, kad šio kodekso būtų laikomasi. Tačiau tai nereiškia, kad įmonės turės būti izoliuojamos, tiesiog reikės, kad būtų tam tikras perėjimas tarp įmonių ir vyriausybių, kad būtų dirbama su vyriausybės, kurios internetą cenzuruoja. Amerikos kongresas priėmė įstatymą dėl laisvės turėti prieigą prie interneto Mes norėtume, kad ES taip pat primtų panašų dokumentą ir tuo įneštų savo indėlį į teisėkuros kūrimą šioje srityje. 2008-aisiais Airijoje buvo e, kalba apie tokį pat dokumentą. Norėtume išgirsti, kas vyksta. Mes norėtume, kad būtų daugiau parlamento narių, kurie pareikštų direktyvai, kurie labai svarbi e, savo paramą. Svarbu, kad būtų dėgiamos reikiamos procedūros užtikrinančios pagarbą žmogaus teisėms. O tam reikia dirbti skaidriai. Įmonių taip pat yra prašoma laikytis vietos taisyklių, tad galbūt būtų verta tų įmonių paprašyti nekurti savo buveinių šalyse, kur cenzūra e, internete yra praktikuojama, kad būtų galima geriau atsispirti prašymams pateikti internautų asmeninius duomenis. Dar vienas svarbus klausimas - eksporto kontrolė. Mes norėtume, kad atsirastų tokios nuostatos, kurios būtų susijusios su įranga, kurią naudoja totalitariniai režimai. Mes turėtume užtikrinti, kad mūsų įranga tarnauja demokratiniams procesams ir kad e, vyriausybės nenaudoja tos įrangos kovoti su savo piliečiais. Norėtume, kad diplomatai taip pat dėtų reikiamas pastangas ir pabrėžtų, kad interneto cenzūra neturi egzistuoti. Norėtume nuolatinius kontaktus palaikyti su kibernetiniais taip vadinamais disidentais mums reikia specifinių nuostatų dėl apsaugos uh, internetinėje erdvėje. Galiausiai eksporto kontrolė uh, ir teisės aktai šioje srityje turi būti parengti taip, kad technologijas būtų galima tinkamiau apsaugoti. Galiausiai Europos Sąjunga turėtų paskatinti visas pastangas, kurių tikslas yra apsaugoti kibernetinius disidentus, taip vadinamus, tuos žmonės, kurie bando peiti cenzūrą. Mes norime ginti žmogaus teisės, tai reiškia, kad ir įmonės turi būti skatinamos užtikrinti žodžio laisvę visoje, visose šiuose srityse. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū poniai Morijon. Puiku, kad išgirdome rekomendacijas ES, o dabar kaip tie reikalai atrodo iš įmonių pusės žvelgiant. Mums džiugu čia matyti Nokijos, Siemens ir Google atstovus. Tad pirmiausia, pradėkime nuo Nokijos ir Siemens tinklų. Diskusija vyko apie tai, ką mes kartu galėtume galbūt nuveikti. Europos parlamentas savo rezoliucijoje dėl Irano kalba apie tai, kaip informacinės technologijos gali būti panaudojamos žmonėms stebėti, tačiau kartu ir apie, kalba ir apie tai, kaip jas galima panaudoti ginant žmogaus teisės. Norėčiau kreiptis į Barry French, pirmiausia iš Nokia Siemens tinklo, Nokia Siemens Network pasisakyti. Laiko maža, tad kvieščiau pasisakyti nelgiau kaip aštuonias minutės, kad galėtume paskui pasiekti laiko apsikeisti nuomonėmis. Ir prašyčiau nekalbėti per nelik greitai. Geriau jau užtrukite minutę ar dvi ilgiau. Barry French yra Nokia Siemens Network valdybos narys. Jis yra marketingo ir verslo reikalų skiriaus vadovas. apie Irano klausimus. E, klausimas yra iš tiesų labai dabar aktualus, suteiksiu žodį ponu Barry French. Ačiū už galimybę pasisakyti, pasistengsiu aštuonias minutės tik tai užtrukti ir kalbėti lietai. Žnypkite man ar, ar kaip nors parodykite, kad per greitai kalbu ar per ilgai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai sudėkingas anksčiau pasisakiusiems už jų mintis. Uh, Įmonės iš tikrųjų atsidūrusios yra ypatingoje situacijoje, tokia keblioje situacijoje. Iš tikrųjų taip yra, mes esame labai keblioje situacijoje, mums reikia pagalbos iš jūsų tam, kad e, prasibrautumėm į priekį per šitus tokius besikeičiančius keistus laikus. Mes tikrai labai norime mm, užmėgsti dialogą ir jau nekarta buvo užmėgstas dialogas su Europos parlamentu. Manęs buvo paprašyta šiandien pasisakyti apie Nokia Siemens Network patirtį susijusią su Iranu ir apie telekomunikacijų technologijas ir jų panaudojimą žmogaus teisų ribojimui toje šalyje. Pakalbėsiu apie tai ir apie platesnius klausimus, apie mūsų išmoktas pamokas, nes manau, kad apie jas reikia kalbėti einant į priekį. Pirmiausia, mūsų patirtis susijusi su Iranu. 2009 metais žiniasklaidoje buvo kalbama apie Nokia Siemens e, stebėjimo technologijas parduotas Iranu, Iranui. Taip mes per keletą metų pardavėm MCI technologiją. Uh, Iranui mūsų technologija yra maždaug vienas trečdalis tų tinklų technologijos. Mes ir vienams ir kitiems operatoriams pardavėme įvairiausių stebėjimo e, technologijų. Vadinamas local interception technologija yra skirta teisėtam pokalbių klausimui telekomunikacijų sąjunga reglamentuoja jų naudojimą ir taip pat yra tam tikri standartai numatyti, taip pat e, kuriuos priemė ir ES ir mūsų technologija e, atitinka visus šiuos e, reikalavimus. Šiuo metu visi operatoriai, norėdami gauti licenciją veikti, privalo turėti tokias technologijas. Ir taip yra ne, ne šiaip savo. Štie, šita technologija yra naudojama kovoti su mm, terorizmu, mm, narkotikų priekyba ir panašiais nusikaltimais tam, kad būtų pasinaudota šitą technologiją, reikia tam tikrų nurodymų, kaip naudoti šitą technologiją ir kaip persiusti duomenis. Tai yra, tai yra įrankis, kuriuo naudojasi teisėsauga. Ir būtent teisėsauga suteikia leidimą e, klausytis pokalbių tam, kad e, šita technologija būtų naudinga, e, reikia išmanyti, kaip ją naudoti. Tarptautinės telekomunikacijų sąjunga yra numačius tam tikrus e, reikalavimus, taip pat ir nacionalinėse teisės aktuose yra e, numatyti tam tikri reikalavimai. Tačiau įmonės labai skirtingai elgesi su šiomis technologijomis. Tai priklauso nuo e, įmonės politikos ir nuo žmogaus, rizikos žmogaus teisėms. Mūsų įmonė dirba su telekomunikacijos operatoriais, ir pasyvus šitų e, technologijų aspektas yra susijęs su e, tuo, kaip tos technologijos iš tikrųjų praktiškai yra panaudojamos. Yra labai svarbu suprasti, kad pirmiausia reikia identifikuoti subjektą, kuris yra e, klausomasi pagal atitinkamus įstatymus ir klausytis tik tai tų individų, kurie yra numatyti, o ne kitų. Reikia klausytis būtent tų tikslinių individų. E, priežiūros centrai mūsų nuomonė yra sudėtingesni ir čia kyla daugiau problemų susijusių su žmogaus teisėmis ir mes kaip įmonė sprendžiame šias problemas. Mūsų kompetencija yra nedirbti su teisės saugos institucijomis nors mes norėtumėm praplėsti e, monitoringo, ta, tos įrangos naudojimą. 2007 metais mes priėmė sprendimą nedalyvauti monitoringo technologijos e, versle ir 2009 metų kovo mėnesio mes nustojame dirbti šitą e, srityje. 2008 metais Iranui buvo parduota ta technologija. Mes nemanome toliau iš naujo pradėti dirbti monitoringo srityje, bet toliau pardavinėsime pasiklausimo, mm, teisėtą pasiklausimo įrangą. 2009 metais mes pardavėme Iranui atitinkamą technologiją. Manau, kad mes turėjome geriau įsigilinti į Irano uh, kasdienybę. Ir šita įranga buvo naudojama Irane tam, kad būtų apribota žodžio laisvė. Šita technologija gali turėti labai teigiamos e, įtakos e, žmonėms visuomeniai. Ir manome, kad yra ne, irgi jinai turi ne tik tai neigiamos įtakos. Mes negalime pakeisti praeities, bet galime keisti ateitį, todėl mes peržiūrėme savo politiką ir technologijas ir bendradarbiavame su politikais, kaip pavyzdžiui šiandien. Mes peržiūrėjome ir patvirtinome, e, bus patvirtinta mūsų politika iki Liepos mėnesio. Bet manau, kad reikia neskubėti priimant politiką, o geriau ją apsvarstyti. Ir šios diskusijos yra viena iš tų svarstymo dalių. Mes tikime e, žmogaus teisų deklaracijoje įtvirtintomis vertybėmis ir principais ir jos atsispindi ir mūsų įmonėje ir jos dokumentuose žodžio laisvė, prieimas prie informacijos, ekonomikos augimas ir pasikeitimas idėjomis, tai yra vienas iš tų vertybių. Manome, kad Nokia Siemens yra, turi atsakomybę užtikrinti, kad tos telekomunikacijos technologijos, e, kurias mes parduodame, e, neriboja žmogaus teisų, o jas plečia. Manome, kad tokių technologijų naudojimas žmogaus teisėms pažeisti yra nusikalstamas ir tokie asmenys turi būti teisiami. Reikia politinio ir e, pramonės konsensuso sprendžiant šitus klausimus, ne tik tai, e, ne tik tai verslo e, pajėgų. Kalbant apie konkrečias politikas, Galiu pasakyti, kad šitas problemas išspręsti bus nelabai lengva. Kalbėsiu trumpai, nes laiko lieka vis mažiau. Sistemos, kurias mes pardavėme Iranui, yra tokios, kurios, kuriomis yra tam tikri įstatymai numatyti visose valstybėse narėse. Žinoma, yra ir daugiau problemų. Pirmiausia, konfliktas tarp tinkamo ir netinkamo turinio filtravimo. E, šiuo metu yra daug kur, pavyzdžiui, filtruojami spamas, virusai ir taip toliau. Šita technologija padeda tai daryti, bet šitą technologiją gali būti naudojama ir kitiems tikslams ir tai reikia suprasti. Kitas klausimas yra žmogaus teisės, susirinkimo ir žodžio laisvė. Kartais nacionalinė teisė ne, neužtikrina šitų teisių ir mes turime į tai atsižvelgti. Reikia atskirai vertinti kiekvieną situaciją ir įvertinti, kokią technologiją geriau parduoti kokioms šalims ir kokiems klientams, kad sumažintume riziką. Mūsų politika ir, ir procesai, procesais yra siekiama išvengti tokių, e, tokių atvejų, kai būtų technika parduota ne tiems klientams. Yra ir kitų problemų, pavyzdžiui, kad e, žmogus teisų padėtis tam tikroje šalyje gali labai greitai keistis. Gali atsitikti taip, kad mes pardavėme technologiją ir e, tuo metu jinai, ta vyriausybė gerbė žmogaus teisės, o kitą dieną jau pakeitė savo politiką. Taigi galėčiau daugiau toliau kalbėti, bet galbūt baigsiu. Tokios buvo pagrindinės mintis. Dėkoju už teiktą žodį. Pirmininkė, ačiū. Labai smagu girdėti, kad jūs sakote, jog pasimokėte iš patirties ir kad apgalvojate klaidas ir bendraujate su visomis šalimis, taip pat ir su mumis. Taigi, dabar Pažvelgime į tą patį klausimą iš kitos pusės, iš Google pusės. Noriu pakviesti poną Šinsan, kuris yra Google direktorius. Žodis jums. Dėkoju. Didelis malonumas būti čia šiandieną. Aš buvau paprašytas kalbėti apie Kiniją. Na štai išjungsiu savo telefoną ir kalbėsim apie Kiniją. Manau, kad Pradėsiu nuo Kinijos. Ir keletą žodžių apie tai, kas įvyko metų pradžioje. Prieš kalėdas mes supratome, kad nepriklausomi ekspertai pavadino, uh, įvyko dalykas, kurį nepriklausomi ekspertai pavadino ataka prieš elektroninio pašto dėžutės. Mes ratome, kad apie 20 kompanijų patyrė labai rimtas atakas. Mes taip pat supratome, kad mūsų Gmail naudotojai taip pat patyrė e, atakas, kai buvo bandoma siūsti jiems e, elektroninius laiškus, kur buvo prašoma pateikti jų savo slaptažodžius ir panašiai. Gmail vartotojai dažnai yra tie žmonės, kurie gina žmogaus teisės Kinijoje. Tad pastebėjome, kad nuo olimpinių žaidinių prasidėjo E, tas cenzūros vis platesnis naudojimas ir jos didesnis spaudimas, jos kilimas, platesnis taikymas. Ir aišku, oficiali versija buvo ta, kad cenzuruojama daugiau dėl to, kad siekiama kovoti su pornografija. Taigi sausio mėnesį mes paskelbėme, kad nesame įsitikinę tuo, kas mums sakoma dėl cenzūros teisingumo. Reporteriai be sienų kovo mėnesį patikslino, kad kaip sakė tiksliau e, reporteriai be sienų, mes perėmė prie sistemos HK. Kai kuriomis dienomis mes matome kad kartais prie mūsų ieškos motorų galima prieiti be cenzūros, bet kai kuriais atvejais cenzūra yra. Kartais vienas ar kitas paieškas įmanoma atlikti, o kartais neįmanoma jų atlikti. Kai kuriais atvejais e, pavyksta iš paieškos motoro pagalba rasti kažkokių rezultatų, kitais atvejais to padaryti nepavyksta. Kai kurios tarnybos, tokios, e, kai kurios paslaugos kaip YouTube, pavyzdžiui, yra visai neprieinamos. Google šiuo atveju veikia labai skaidriai. Google.com PRC e, e, report HTML, jeigu pasižiūrėtumėte, tai pamatytumėte, kokios tarnybos, kokios paslaugos tiksliau yra Kinijoje teikiamos, kokios nėra teikiamos. Po to, kai buvo priimtas šis sprendimas, akcijos nukrito 64 gal procentais ir mes taip pat patys patyrėme nuostolių. Kai kas iš mūsų konkurentų sugebėjo pervilioti mūsų inžinierius po tokio sprendimo. Ir tai, aišku, turi ilgalaikių pasiekmių. Ką tokioj padėčiai esant daryti? Prieš keletą savaičių mes numatėme galimybę HTTPS sistemą naudotis. Tai yra saugi jungtis. Pavyzdžiui, jeigu perkate kažką kredito kortelės pagalba. Kita vertus, niekas tokiu atveju negali pamatyti, ką jūs veikiate. Aišku, galite atimti prieigą prie e, jungties HTTPS. Ir tuomet E, bet šiaip šita jungtis yra saugi ir asmuo gali naršyti internete. Mes taip pat naudojame ir tokią priemonę, kurią angliškai galėtume pavadinti žodžiu cloud, debesis. Savo, savo internetinėme dienoraštyje mes kalbame apie tai, kokia yra padėtis. Kaip jau sakiau, 20 kompanijų patyrė cenzūros atakas. Ne visos įmonės viešai apie tai pranešė, kad jos taip pat buvo tų cenzūros atakų aukos. Viena vertus galima kritikuoti Kinijos valdžios struktūras, tačiau reikia taip pat neužmiršti, kad ir kitur visko būna. Šiais, šio, šiomis pastarosiomis savaitėmis mes tengiamės išsiaiškinti, kokius pageidavimus mums reiškia kitos vyriausybės, pavyzdžiui, Mes turime interneto puslapį, kur mes surašėme tos pageidavimus. Tai yra tas turinys, prie kurio galima prieiti, mes teikiame jį savo vartotojams. Tuo būdu galima, kaip jau sakiau, gauti, sulaukti tų pageidavimų ir juos grupuoti. Matome, kad įsivyruoja tam tikros ekonominės tendencijos, vyksta globalizacija ir pereinama prie žinių ekonomikos. Iš esmės, vis dažniau atsidūrėme tokioje situacijoje, kai vieni su kitais esame vis labiau susiję, nes paslaugos teikiamos internete yra susijusios su tam tikromis techninėmis galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis, bei tų paslaugų poreikių. Kaip į visą tai reaguoti? Kaip buvo pasakyta, turime tokią iniciatyvą Global Network. Tai yra ta iniciatyva, kuri kilo iš trijų įmonių, tačiau tai nėra vien jų nuosavybė. Google, Microsoft ir Yahoo ją pareiškė. E, parėmė visai lė nevyriausybinio organizacijų šią iniciatyvą, buvo parengtas Elksenos kodeksas. Ir čia mes norėtume, kad daugiau įsitrauktų į šią iniciatyvą ES. Aišku, kodeksą reiktų peržiūrėti. Kad jame atsirastų tokių elementų, kurie paliestų ir kitas įmonės, ne tik internetinės. Reikėtų savireguliacijos tam, tikra, tam tikro mechanizmo. Jis egzistuoja, bet jį reiktų dar patobulinti. Reikėtų daugiau bendradarbiavimo tarp ES ir Junktinių valstijų. Turėčiau pasakyti, kad Karlas Biltas, be kita ko, mus paremė rengiančią iniciatyvą. Tačiau dar ponia Clinton nieko nepareiškė apie šią iniciatyvą. Norėtume, kad į šią iniciatyvą įsitrauktų daugiau institucijų, skaitant ir Europos parlamentą. Dėkoju. Thank you for these interesting ideas, Mr. Hampton. Um... Ačiū už jūsų tikrai labai nes mintis. Mes dar prie su jau sugrįšime diskusijos metu. Na, o dabar perdusiu žodį ponui Šiušo. Tikiuosi, kad neiškreipiau jūsų vardo. Jis yra Global Internet Freedom Consortium e, direktorius. Jis taip pat, taip pat e, priklauso New Tank Dynasty Television. Jis kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė Hautala. Dėkui, kad pakvietėte mane iš šios klausimus, kur diskutuosime informacijos technologijas ir žmogaus teisės. Aš kalbėsiu apie interneto technologijas ir e, palidovinę televiziją bei jų vaidmenį ginant žmogaus teisės, ypatingiau susiteiksiu labiau suvilksiu prie Kinijos. Dar reikia sakyti, kad kas ketvirtas pasaulio gyventojas neturi galimybės prieiti prie interneto. Kinijoje internetas kontroliuojamas. Tūkstančiai e, policininkų e, e, yra įgalioti stebėti, ką veikia ir kur naršo interneto vartotojai. Golden Shield technologija Kinijoje yra vartojama ir stengiamasi tuo būdu blokuoti kai kuriuos interneto puslapius, siekiant atkirsti žmonės nuo tam tikrų temų nagrinėjimo internete. Kinijos interneto e, cenzūros modelis e, vyksta, e, yra vyk, taikomas ir vyksta ir kitur. Kuboje, Irane, Birmoje, kai kuriuose centrinės Azijos valstybėse, kai kurios, kaip panašiai buvo buvusioje Sovietų sąjungoje. Siekiama užkirsti kelią piliečiams gauti e, informaciją iš išorinio pasaulio. E, informacijos e, ribojimas tapo 21 amžiaus Berlyno siena. Tokiuose uždarose kaip Kinijos visuomenės informacijos kontrolė tarnauja pirmiausia manipulacijos ir doktrinų tam tikrų skatinimo tikslams. Ir e, tai tos informacijos technologijos priemonės yra naudomos neapykantai skatinti tiesai iškraipyti. Kinijoje skatinama E, ksenofobija, kaip mes matėme, kai vyko 2008 metais, kai vyko incidentas su olimpiniu fakelu. Ir nuo to incidento buvo, vis, visas incidentas buvo pasuktas taip, kad nukentėjo karefūras prancūzijos įmonė Kinijoje. Informacijos e, kiekis, kaip jau sakiau, yra ribojamas ir mes iš Žinome, kad tokia informacija apie, pavyzdžiui, epidemijas, apie lygas, apie SARS, pavyzdžiui, visa informacija buvo labai atkakliai slepiama, kad žmonės nesužinotų tiesos ir kad jos nesužinotų išorės pasaulis. E, tačiau matome, kad atsiranda ir tam tikros vilties siūlomos reformos. E, veikia anticenzūros sistemos, tokios kaip, pavyzdžiui, GAF vadinamoji sistema, Global Internet Freedom. Ir tom, tai, tai sudaro galimybės prieinti interneto tiems, kurie galimybės to neturėjo ilgus metus. GIF ir šita grupė yra sudaryta iš Kinijos ir Amerikos inžinierių, aš ir pats esu tos organizacijos narys, kurie praktikavo Falun Gong. Uh, Ilgus metus mes dirbome prie šio projekto, daugelis iš mūsų yra 89 metų Tienenmeno įvykių dalyviai. Ir matome, kad vyriausybė bando perrašyti įvykius, iškraipyti teisybę. E, mes e, matėme, kad 99 metais buvo elgiamasi lygiai taip pat, buvo e, stengiamasi viešąją nuomonę nukreipti prieš Falungong dvasinę praktiką. Aš pats ir mano šeima patyrėme persekiojimus. Ir vienas iš mano draugų buvo nužudytas Šanghajaus kalėjime, o mano pusbrolis buvo įmestas į kalėjimą Pekine. Šių įvykių dėka aš turiu pats asmeninės patirties, koks siaubingas gali būti, kokie siaubingi gali būti žiniasklaidos kontrolės padariniai. Laisvas informacijos srautas yra geriausias kelias siekiant kurti kitokią visuomenę, siekiant ją keisti ir skatinti žmogaus teisės bei pilietinės laisvės. Šis įsitikinimas. Uh, Dėl šio įsitikinimo mes praleidome daug bemėgių naktų, galvodami, kaip mums užtikrinti, kad žmonės galėtų Kinijoje ir kitose priespaudą patiriančiose šalise prieiti prie informacijos, prie interneto. GFS, GFF nariai patys finansuoja e, savo kūriamas programas, tačiau piliečiams, kurie jomis naudojasi, tos programos yra visiškai nemokamos. Mes parengėme serijas programinės įrangos ir programų. E, Freegate ir Ultrasurf yra žymiausios tokios, kurios, e, kurių serveriai veikia visame pasaulyje. Mes keičiame savo serverių, taip pat IP adresus, kad sensoriai mūsų nerastų ir negalėtų jų blokuoti. Uh, Žmonės naudojasi tais adresais iš visų visuomenės sluoksnių, naudojasi, žmonės iš viso pasaulio naudojasi tais. Ir tokiai, kin, tokiai šaliai kaip Kinė ar Iradas ar Birma tai yra ypatingai svarbu. 90 procentų e, prieš cenzūrą nukreiptų priemonių e, ir informacijos kaip tik eina per mūsų servisius. E, iš Birmos taip pat gaunama vis daugiau informacijos. Birmos piliečiai gali, e, galėjo pateikti informaciją apie 2007 rūpjūčio mėnesio įvykius, apie tai, ką daro valdžia, būtent mūsų serveriuose patalpindami nuotraukas ir informaciją. E, prieš olimpinės Pekino žaidinės matėme, kas vyko Tibete, matėme, kad buvo pažeidinėjimos masiškai žmogaus teisės. Ir mūsų E, serverių naudojimas išaugo 400 procentų. GIF e, programinė įranga taip pat pasitarnavo ir informuojant apie Irane vykusius renkimus, nes naudojimasis mūsų programinė įranga išaugo 600 procentų. E, ir galėjo iraniečiai prieiti prie tokių cenzuruojamų tinklalapių kaip Facebook, YouTube, Twitter ir Google. Tuo būdu buvo galima teikti informaciją apie krūvinus įvykius Irake. GIF uh, e, duodama nauda yra didžiulė ir siekia toliau negu internetas. Žmonės yra informuojami, jie sužino, kas vyksta pasaulyje ir jie galiausiai uh, panūsta patys nusimesti priespaudą ir, ir tai yra ta patirtis, kurią patyrė buvusio rytų bloko šalis. Uh, mes kiekvieną, e, už kiekvieną dolerį, kurį mes išleidžiame kovodami su cenzūra, e, tos valstybės, kurios vykdo cenzūrą, turi išleisti žymiai daugiau tūkstančius dolerių, kad galėtų vykdyti savo juodą cenzūros darbą. Svarbu, kad šiam darbui mes turėtume tinkamų resursų. E, keletą žodžių apie sat, palidovinę televiziją. Kinijoje ir Irane šio, ši televizija yra kontroliuojama. Tačiau daroma viskas, kad ta televizija būtų panaudota žmonėms komunikuoti ir jiems informuoti. Aš žinau, kaip cenzūra vykdoma Kinijoje. Kinijos e, televizija NTD TV e, taip pat patyrė cenzūrą. Ji, šis kanalas buvo uždarytas. Ir 2008 birželį, likus dviem mėnesiams iki olimpinių žaidynių, šis kanalas buvo uždarytas. Tai buvo vienintelė kinų kalba e, transliuojama palidovinė televizija. Ir Eutelsat nieka, niekaip taip ir nepaaiškino, kodėl šis kanalas buvo uždarytas. E, reporteriai be sienų savo pareiškime pareiškė, kad e, E, iš viso ko matyti, kad šis sprendimas buvo iš anksto numatytas ir politiškai pagristas, e, siekiant e, Eutelsatui gauti daugiau kontraktų Kinijoje. 2010 sausis sužinojome, kad Eutelsatas priemė kitokių keistų sprendimų ir kad Eutelsatas yra linkęs labiau puoselėti verslo kontaktus, o ne ginti žmogaus teisės. Mes žinome, kad pavyzdžiui, E, kitas sprendimas buvo uždaryti Kaukazo, e, Kaukazas vienas e, kanalą, siekiant padaryti malonumą žiniasklaidos grupiai, kurią kontroliuoja Gazprom. V Europos Sąjunga ir visos 27 valstybės narės turė, galėtų imti žingsnių, kad būtų galima paremti NTDTV televizijos egzistavimą. Kadangi įsigaliojo Lisabonos sutartis, ten yra įrašyta teisė į laisvę, teisė į e, žiniasklaidos pluralizmą, man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų tęsti šias pastangas remti žiniasklaidos laisvę. Europos komisija ir taryba turėtų kartu dirbti simdamosis veiksmų. NTDTV yra, e, buvo laisvės spindulys Kinijos žmonėms. 80 metais sovietų blokė gyventys piliečiai naudojusi faksais, naudojusi e, dokumentų švietimo mašinomis tam, kad galėtų, bei trumpųjų bangų siūstuvais, kad galėtų sužinoti, kas vyksta išorinėme pasaulyje, kas gyvyksta už Berlyno sėdos. Internetas ir palidovinė televizija yra tos naujos priemonės, kurios turi padėti sugriauti režimus turi padėti užtikrinti daugiau laisvės, labiau demokratijos ir daugiau galimybių pilietinėms visuomenėms vystytis. Įsivaizduokite, koks galėtų būti pasaulis ir kaip geriau galėtume vieni apie kitus žinoti ir vieni kitus suprasti, e, jeigu e, žlugtų tie autoritariniai režimai, jeigu galėtų iniciatyvos imtis iš, apsišvietę ir išsiauklę piliečiai. Ačiū. And, uh, uh, my vice uh, chair, Mrs. Andrikine, and myself and some others. Ačiū ponė Andrikinė, vicepirmininkė ir aš taip pat. Mes, mes domimės Utelsat reikalų, nes bendradarbiavimas su reporteriais be sienų ir kitais, kitomis organizacijomis čia atstovomis salėje. Na, kol kas tikrai negavome tinkamo paaiškinimo, leidžiančio suprasti, kodėl signalas per vieną taip, naktį buvo nutrauktas ir kodėl buvo sudarytos tos sutartys tarp Eutelsat ir kitos bendrovės. Panašiai, juk buvo su pirmuoju Kaukazo kanalu. Panašiai istorija buvo į, į, į, įvykusi, tai buvo tikrai e, spaudos laisvės ir, ir įmonių teisų pažeidimas. Taigi ačiū už jūsų labai įdomius pasisakymus susijusius su na, informacijos laisvė Kinijoje ir kitose šalyse. Mes dar esame numatę du pasisakymus ir tuomet e, turėsime maždaug pusvalandį diskusijai. Ponas Makėma. Jis atstovauja Europos e, tarptautinės politinės ekonomikos centrą. Jums suteiksiu penkias minutės. Jis kalbos apie cenzūrą internete ir žmogaus teisės. Pone pirmininkė, ponai pakomitečio nariai, ačiū, kad mane pakvietėte, ačiū, kad leidote man čia kalbėti. Aš esu Jūsų Klyma Kiema, aš priklausau tarptautinės politikos ekonomikos Europiniam centrui. Aš čia atvykau, kad pakalbėčiau apie internetą, žmogaus teisės ir santykius su priekybos politika taikomus Kinijai. Man iškart praneša, kad jūs labai skubiai kalbate, labai greitai kalbate. Mes, mūsų vertėjai labai kokybiškai dirba, tačiau vis tik jie irgi turi tam tikras ribas. Uh, Na gerai, taigi klausykite, vis tik cenzūra yra toks jautrus klausimas ir jis dar jautresnis, kuomet kalbam apie Kiniją. Internetas vis tik tai Kinijoje yra kitoks nei visame kitame pasaulyje. Jūs yra apie 18 tūkstančių tink, interneto tinklalapių, kurie yra užblokuoti Kinijoje, kurie neveikia kontinentinėje Kinijoje. Taip pat yra paslaugų tiekėjų ir, ir kitų įmonių, kurios, na, turi paklusti režimui, jeigu nori veikti Kinijoje. Toliau. Užsienio tinklalapiai tikrai yra diskriminuojami, jie yra blokuojami, prieiga prie jų yra labai sulėtinta. Tinklapiai yra užbaginami, kaip kalbant žargonu, kyla visokių techninių problemų, o taip neatsitinka su atitinkamais analogiškais kiniškais tinklalapiais. Taigi, kitaip kalbant, mes čia kalbame apie maždaug atit, na, labai specifinį interneto naudojimą. O juk mes esame antroji pasaulio ekonomika didumo ir, ir, ir klėstėjimo prasme. Kinijos vyriausybė ir technikai, inžinieriai daro viską, ką tik, ką tik pajėgia, kad apribotų užsienio tinklalapių patekimą į Kinijos erdvę. Jie jau verčiau leidžia sukurti atitinkamą kinišką ekvivalentą. Mes mm, matėme, koks yra Google atvejis, Kinijos ekvivalentas Google'ui tikrai sėkmingiau veikia Kinijoje. Yra kitų panašių pavyzdžių. Štai todėl tikrai galime pasakyti, kad protekcionizmas, ekonominis protekcionizmas yra pagrindas e, viso to, visos tos Kinijoje vykdomos cenzūros. Ta naujoji Kinijos politika, jie iš tikrųjų, jie iš tikrųjų siekiama, kad e, Kinija būtų na, atsiskirtų, tarkime, nuo pasaulio ekonomikos dėl informacinių technologijų ir jų produktų. Uh, E, Kinija tikrai stengiasi riboti indėlį iš užsienio ir siekia paskatinti savo pačios e, eksportą. Mano manimu, mano galva, žmogaus teisės visur vienodai turi būti taikomos ir ginamos. Tačiau žmogaus teisės, kalbėti apie žmogaus teisės e, kom, tokiam komerciniam kontekste tikrai atrodo netinkama, tačiau Kinijos atveju taip yra būtent taip. Nes, kaip sakiau, cenzūros pagrindas, cenzūros priežastis Kinijoje yra būtent tas komercinis priekybinis protekcionizmas. Mes jau išklausėme, kas vyksta žmogaus teisų taryboje, jungtinėse tautose, kas vyksta, kas daroma tarptautinėje arenoje. Tačiau vis tik tai nepamirškite, kad vis tik tai ne čia reikia veikti. Reikia veikti labiau pasaulinėje priekybos organizacijoje, tame lygmenyje. Kinija dabar pilno, pilna teisė dalyvauja pasaulio prekybos organizacijos veikloje ir įstodama į pasaulio prekybos organizaciją, Kinija galbūt, na galbūt tai to nesuvokia, tačiau vis tik tai įsipareigojo garantuoti visišką absoliučią prieigą prie kitų operacijų, teisę naudotis kitų operatorių paslaugomis, o Kinė dabar savo veiksmais rodo, kad būtent nevykdo savo įsipareigojimų dėl e, prieigos laisvės prie kino e, projektų, prie muzikos e, atlikėjų kūrinių ir panašiai. Taigi mes galime įrodyti, kad Kinijos e, vykdoma cenzūra yra, tikr, yra tikrai neproporcinga. Todėl yra na, daug privalumų, tarkime, E, jeigu keltumėm bylą Kinijai, tarkim, imtumėm ginčyti su Kinija dėl per pasaulio prekybos organizacijos svertus, dėl jos taikymo, taikomos cenzūros. Kinija, stodama į pasaulio prekybos organizaciją, prisėmė tais taisyklės, tačiau jų jas laužo. Taigi galima būtų veikti per ginčio procedūrą, per E, per pasaulio prekybos organizaciją galima būtų stengtis apginti mūsų teises būtent per pasaulio prekybos organizaciją. Kinė juk sugeba ten ginčytis dėl savo teisų, mes jas taip pat galime gintis taip pačiai organizacijai. Pasinaudoti iš to svertų, būtent aš siūlyčiau. Na, toliau kalbama apie apskritai visas taisyklės kurios yra svarbios, taikytinos tiek ir įmonėms, tiek ir nevyriausybinės organizacijoms. Yra taisyklės, kurio, kurias taikyti valst... Jungtinė, o, atsiprašau, ES įpareigoja, tačiau tai turi būti taikytina ir Kinijai, kadangi jau yra pasaulio prekybos organizacijos narė. Tačiau kita vertus, PPO taip pat turi tam tikras veikimo ribas. kitose valstybėse, tarkime, Šiaurės Koreja, Irane. Na, tos valstybės kol kas dar nepriklauso PPO. Ir galbūt būtent galima, kaip sakiau, pasinaudoti Kinijos įstojimu į PPO, kad kažką pakeistumėm. PPO e, spaudimas iš PPO pusės, man regis, yra viena iš geresnių alternatyvų, ger, vienas geriausių būdų, kaip būtų galima įtakoti Kiniją. Galima būtų, aišku, planuoti daryti spaudimą galbūt ir Europos lygių, tačiau čia kyla pavojus penalizuoti, nuskriausti na, Europos įmonės tam tikrą prasme atstovaujamas Kinijoje ir kitose totalitarnio režimo šalyse. Ir spaudimas vien tik tai iš Europos tik tai apribotų prieigą prie informacijos, prie tų įmonių, to kaip tik ir nori, siekia tos totalitarnės vyriausybės. Taigi dabar kilo tokia problema, kaip reikia veikti, kur spausti, kur rasti tą ribą tarp galimo ir įmanomo. Nes čia kalbam apie informacijos technologijos, kurios gali būti naudojamos įvairiais tikslais. Iš esmės kalbam, yra tokia situacija, lik Boeingą ir Airbusą apkaltintumėm e, dėl to, kad jie kalti dėl rugsėjo 11-osios įvykių. Tai yra labai sudėtinga situacija. Negalima kaltinti informacinių technologijų. Kreipiuosi į jūsų pakopmečio narius, kad ir valstybės narės, ir Europos komisija tikrai padarytų viską, ka, kas yra jų jėgose, kad per PPO pasistengtų padaryti spaudimą Kinijai. Ačiū, ponė. Ačiū, iš tikrųjų, tai nemažas iššūkis. Ir galbūt netyčia, bet e, kaip tik mes turime vieną kalbėtoją, kuris su to susijęs, tai mūsų dažnas svečias, ponas e, Ry. Na, kiem dažnai pas mus atvyksta. Mes labai norėtumėm sužinoti, ką būtent PPO galėtų padaryti šiuo atveju. Ir kaip tik Europos komisija uh, yra atsakingai. Dabar suteiksiu žodį ponui Rochtimans, kuris atstovauja būtent komisiją. Ačiū. Sveiki visi. Mes išklausėme tikrai labai įdomių pasisakymų ir labai įdomų pranešimą ir išsamų pranešimą. Ir tikrai nesitikėkite, kad aš sureaguosiu į viską, kas buvo pasakyta, man pačiam reikia laiko, kad suvirškinčiau visą čia gautą informaciją. Aš e, atvykau šiek tiek pavėlavęs, atsiprašau labai už tai, tačiau dalyvau tarptautinėse darybose ir ne man nepavyko iš jų užtrukti anksčiau. Taigi pran, iš pranešimo labai puikiai matome, kad naujosios informacinės technologijos iškėlė naujų didžiulių iššūkių ir taip pat atvėrė didelių galimybių žmogaus teisų požiūrių. Įmonės, internautai pradėjo tikrą didžiulę kovą, protų kovą. Čia girdėjome šiandieną kalbėt, kalbant, yra išplėtotos programos, programinė įranga, kuri yra kūriama būtent stengiant užkoduoti, atkoduoti įvairią informaciją ir e, kurio, kurios skirtos būtent kad būtų apeitos įvairios represinės priemonės ir apribojimai, cenzūriniai apribojimai. O tos toms e, represinėms e, na, vyriausybėms vis sunkiau darosi nuslėpti nusikaltimus prieš žmogaus teisės. Na netgi Kinijoje, nepaisant viso to, kas šiandien jau buvo pasakyta, neišvengiama konka žmogaus teisų pažeidimų. Na, kalbant apie technologijas ilgalaikę perspektyvą, technologijos sustiprina valstybių, vyriausybių priežiūros taip pat galimybės. Čia buvo pabrėžta, tarkime, tų technologijų svarba devintų metų rinkimuose JAV, taip pat Irane naujosios technologijos buvo panaudotos siekiant suburti pasipriešinimą ir buvo įvairios priemonės netgi E, sukurtos iš Irano vyriausybės pusės, kad būtų užblokuota komunikacija. Tikrai matėte nemažai filmų. E, tarkime, e, kažkokių įvykių nufilmuotų mobiliaisiais telefonais, kurie mums padėjo suprasti, kas vyko Teherano gatvėse. Cenzūra ir apskritai priežiūra vis tampa mažiau matoma, ją sunkiau aptikti ir ją galima panaudoti siekiant stebėti, sekti pokalbius, komunikacijas ir panašiai, o net e, kalbėtojai, interneto ar kitų komunikacijų priemonių naudotojai kartais net nepastebi, kad jiems kila pavojus. Dėl to kyla įvairiausių sunkumų. Pavyzdžiui, kaip subalansuoti e, asmenų teisės prieiti prie žinių, pasinaudoti kultūrinę įvairovę ir ta būtinybė apsaugoti autorių teisės, kaip surasti tą pusiausvyrą tarp būtinybės apginti mažumų teisės, kurie negali kartais pasinaudoti laisvai įvairią skaitmeninę informaciją. Šiandien kai kurie kalbėtojai kalbėjo, pateikė labai įdomios informacijos susijusio ir rekomendacijų svarbių Europos Sąjungai ir jos dažnai buvo susijusios su politinės rytimi. Mūsų požiūriu tai šitas pranešimas ir šiandienos diskusija. Ir tas pranešimas, apie kurį kalbėjo ponas Wagner ir su kuriuo aš nesu susipažinęs, nes aš nežinau. Ne. Tai prisidės prie dialogo tarp pilietinės visuomenės, parlamento komisijos ir valstybių narių ir bus lengviau svarstyti šios klausimus. Tačiau aš reaguočiau dabar, norėčiau sureaguoti kai kurias rekomendacijas, kurios šiandien buvo išsakytos. Aišku, trumpai, kol kas tik ribotai. Tarkime, pranešime ir taip pat čia salėje buvo pasakyta, kad ES turėtų paskatinti la, interneto laisvę, e, žodžio laisvę internete ir paskatinti per na, tam tikrą dialogą. Jūs galbūt nežinote, bet mes jau tai atliekame Tai yra, aš pritariu, kad dialogas dėl žmogaus teisų galbūt nėra vienintelė vieta, kur galima tai padaryti. Ir galbūt galima pasitelkti vaizduoti ir surasti kitokių priemonių, novat, novatoriškų priemonių, sugalvoti kitų metodų, leidžiančių išnaudoti visas, visus forumus, visas galimybės, visas įmanomas platformas, technologinės platformas šioms mintims paskleiti. Ponas Wagner taip pat pabrėžė, kad reikia išnaudoti visas tarptautinės instancijas, taip pat interneto valdysenos forumą, kad mes skambėtumėm vieningų balsų. Ir taip pat reikia peržiūrėti mūsų poziciją, kurią mes atstovavome jungtinėse tautose, ypač atsižvelgiant į kai kurias konvencijas ir atsižvelgiant į būtinybę sukurti naujas priemonės, naujas nuostatas tarptautinių lygių. Labai aišku, kad interneto įvairovė, interneto aplinkos įvairovė tikrai kelia nemažai problemų. Ir reikia tikrai ir surasti novatoriškų sprendimų netgi teisėkuros rytyje, kad reglamentuotumėm šitą sritį. Ir aišku, parlamentas turi priimti teisės aktus, taip pat atlikti ekspos kontrolę dėl vizorių programinės įrangos, ponė Marion taip pat išreiškė pageidavimą kad būtų sudarytos prekybinės sutartis, kuriuose būtų specifinių nuostatų dėl interneto ar dėl prekių mainų, tarkime, internetu, prekybos internetu, atsiprašau. Aš taip pat pritariu tam, ką pasakė ponas e, Makijame ir taip pat sakau, kad tikrai mes dažnai neskubime apriboti priekybos Prekyba, prekybiniai santykiai mūsų manimų turi būti kuo atviresni, kiek įmanoma atviresni. Taip pat nereikia pamiršti, kad mes turime tam tikrų prievolių, kur, kur, pareigų, kurias, kurių turime laikytis pagal PPO susitarimus. Ar yra įmanoma kitaip reglamentuoti, kontroliuoti, vien, vienašališkai kontroliuoti? Mūsų manim, ir čia buvo pasakyta taip pat, kad tai nėra pats geriausias, tinkamiausias kelias. Uh, Mes e, komisijoje viduje esame apie tai diskutavę ir mums taip pat kilo klausimas, ar nereikėtų iškelti bylos ieškinio PPO būtent dėl Kinijos klausimų. Niekas kol kas dar nebuvo konkrečiai nuspręsta, tiesą pasakius. Ir norėčiau pasakyti, kad mes išnagrinėsime visas rekomendacijas Ir labai rimtai jas išnagrinėsime ir daug dėmesio tam skirsime. Ir taip pat noriu pažymėti, ką, tai, ką pasakė pramonės atstovai. Savanoriškos sutartis, kaip Global Network iniciatyva, pavyzdžiui. Šitie susitarimai, savanoriški susitarimai yra ypatingai naudingos priemonės. Tai yra tikrai veiksmingos iniciatyvos ir iš jų gali gimti svarbus veiksmai. Ir kaip Google atstovas mums pasakė, tai leistų galbūt dar labiau įmonių pritraukti, netgi europinių įmonių, jas įtraukti į tokį platesnį forumą, kuris leistų, na, apibriežti kažkas bendras gairias, kurios padėtų spręsti tuos tikrai subtilius delikačius klausimus, problemas, su kuriomis susiduria kartais įmonės. Na, o ką gali padaryti ES, skatindama e, inovaciją ir prieigą prie interneto? Buvo kalbėta apie inovacijų fondo kūrimą, kuris skatintų naujasias technologijas skaitmeninio pasaulio. Na, galbūt jūs žinote, finansiniai ištekliai lygiai kaip ir ES, jų vis yra sunkiau surasti. Ta, aš susisieksiu su savo kolegomis iš mokslinio tyrimų ir technologijų plėtų direktorato ir pažiūrėsiu, ar būtų įmanoma kažką padaryti šią lėšų klausimų. Pranešime taip pat kalbame apie paramą asmenims arba projektams siekiant, siekiantiems išvengti cenzūros, apeiti cenzūrą. Na, čia mūsų priemonė dėl žmogaus teisės, teisų ir demokratijos. Pagal ją yra projektų, kurie atitinka šitą kryptį. Ir mūsų partnerės nevyriausybinės organizacijos jau veikia pagal tą projektą ir siekia užtikrinti mokymus ir prieigą prie informacinių technologijų žmogaus teisės ginančiams organizacijoms. Mes čia svarstėme tikrai ne vieną klausimą, kurį vertėtų išnagrinėti atidžiau ir komisijoje mes tai padarysime pasikviesime įvairius direktoratus, kurie tikrai išnagrinė šitą pranešimą išsameu ir mes pažiūrėsime, kaip mes galėtumėm toliau sureaguoti, kaip mes galėtumėm pratesti pranešime matytas mintis, iškeltas mintis. Na, asmeniškai mane labiausiai, man labiausiai rūpi rasti būdų apeiti interneto apribojimus represinėse valstybėse, pagerinti tą žmogaus teisų situaciją. Ir lygiai taip pat rūpi apginti interneto tiekėjus, nes jie turi galėti teikti savo paslaugas, na, neribotai. Ir čia vėlgi pritariu tam klausimui, kad yra įmanoma kelti bylą vis tik tai PPO lygyje. Ačiū, ponas Timans. Aš manau, kad jūsų pastabos, jūsų reakcija mums tikrai parodo, kad galime kartu pradėti šitą svarstymą e, dėl uh, skundo PPO. Dabar pakviesiu komiteto narius pradėti diskusiją ir manau, kad mūsų kalbėtojai galės taip, apsidžiaugs taip pat galimybę pakomentuoti tai, ką vienas ir kitas pasakė ir sureaguoti į mūsų klausimus. Ar yra dar norinčių, dabar norinčių kalbėti? Pone vicepirmininkė. Dėkoju. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms, kurie inicijavo šios klausimus. Aš manau, kad šie klausimai tikrai labai įdomus, labai naudingi ir ypatingai svarbus. Kodėl? Todėl, kad internetas vaidina ypatingai svarbu vaidmenį, jeigu nesakytume žodžio esminį vaidmenį. Tuo būdu galima palaikyti glaudesnius santykius politikams. Pavyzdžiui, internetas dėl savo paplitimo vaidina vis aktyvesnį vaidmenį. Dabar kreipiuosi į E, mūsų ekspertus. Turėti galimybę laisvai prieiti prie interneto. Šis klausimas yra keliamas vis aktyviau. Žinome, kad tebėra pernelyg daug šalių, kurios riboja prieigą prie interneto. Antra, internetas yra labai svarbi priemonė protestams ir mobilizavimui. E, visuomenės, pilietinės visuomenės tuo būdu gali protestuoti už tam tikrus įvykius, gali pačios vystytis. Visa eilė šalių e, taiko e, interneto cenzūras. 60 šalių taikoma daugmaž ši cenzūra. E, interneto dienorašio turėtų jūs persekioti dažnai policija. Ir regis 72 regis Kinijoje tik tai internetinio dienoraščio turėtojai e, yra pasodinti kalėjimai, regis tokie buvo pasakyti skaičiai, ar ne? Iš to, ką jūs šiandien sakėte, taip pat supratome, kad egzistuoja bent trijų tipų cenzūra. Politinė, kai siekiama kontroliuoti politinės idėjas, moralinė kontrolė, kai siekima kontroliuoti vaikų pornografijos plitimą, lošimus internete e, ir paskui, kai siekiama e, kontroliuoti tam tikrą tunelį. Trečias cenzūros tipas yra komercinė cenzūra e, Na, paprastai yra stengiamasi blokuoti tuos interneto tinklalapius, kurie yra iš užjūrio, taip vadinamo, ne vietiniai. Aš manau, kad svarbu kreiptis į tarptautinės prekybos komiteto narius. Maničiau, kad klausant jūsų man susidarė štai koks įspūdis. Pirmiausia, mes turime kelti šį klausimą kai kalbame žmogaus teisų padėtį ir kai konsultuojame žmogaus teisų klausimais, mes žinome, kad tokių uh, egzistuoja, kurie riboja internetą, kad yra visai lė tokių šalių. Kitas dalykas. Tai yra tarptautiniai formai. Ir aš čia pagalvoju pirmiausia apie Junktinių tautų žmogaus teisų tarybą. Galbūt ES taip pat galėtų imtis tam tikros iniciatyvos, e, rezoliuciją parengti šiuo klausimu. Ir trečias dalykas yra Štai koks PPO. Jeigu mes norime kokių nors rekomendacijų, tai galbūt Europos parlamentas galėtų tarybai ir komisijai pasiūlyti ir galbūt galėtume parengti kokią nors iniciatyvą, kurią iškeltume PPO. Tai štai, dėkoju. Ačiū poniai Andrikiniai. Galiu tik prisijungti prie ko pirmininkės ir pasakyti štai ką jūs galėtumėte. Jūs pasakėte eilę priemonių, kurios galėtų būti reikalingos ir dabar reikia kartu bendradarbiauti tas priemonės įdėgiant. Kolega Obielas prašė žodžio, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems draugams, kurie mums kurie dalyvavo šitoje popietėje, šitose diskusijose. Buvo tikrai pažerta labai daug žinių ir nuomonių. Labai gaila, kad mūsų darbo atvarkė tokia yra įtempta, kad negalėjo dalyvauti daugiau mūsų kolegų šiame posėdėje. Nebejoju, kad ir kiti kolegos būtų labai susidomėję ir, ir, ir labai tiesiog pritrenkti šitą informaciją, kaip mes, kurie dalyvavome. Noriu paminėti vieną posakį vieno svarbaus eksperto dirbančio naujų technologijų ir informacinės visuomenės srityje, Manuel Kastels. Manuel Kastels jau prieš galbūt dešimtmetį išleido puikų, puikią knygą trijų dalių apie informacinę visuomenę. Prisimenu, kad tuo met Londone girdėjau Will Hutton kuris tuomet vadovavo Observer laikraščiui, sakant, kad Manuel Castells yra lyginamas su Marksu ir dar, jo darbą šito trijų dalių su darbu kapitalas. Ir toliau Vilhuton kalbėjo, manau, man įdomesnis yra Kastels tekstas negu Markso tekstas. Na, čia toks nutikimas. Ir manau, kad ta citata, kurią pasakysiu, yra tikrai labai svarbi. Kastels pasakė vienu momentu, kad per pastaruosius metus gavau dešimtis ir dešimtis vyriausybių prašymų, kurios prašė, klausė, ką daryti, kaip sukontroliuoti internetą. O mano atsakymas būdavo visada tas pats. Neįmanoma kontroliuoti interneto. Galima pabandyti reglamentuoti, bet niekad kontroliuoti nepavyks. Reikia prisiminti šitą mintį ir būna tam tikrų nacionalinių aplinkybių, situacijų, kada cenzūra, filtravimas, manipuliavimas yra tiesiog e, pagrindinių teisių, pagrindinių žmogaus laisvių pažeidimas. Bet turėtume būti optimistai, nes žiūrint iš kovos už žmogaus teisės pusė, pusės internetas yra puikus dalykas. Aš 20 metų išgyvenau diktatūroje ir žinau, kaip būdavo sunku pridaryti kopijų ir kažką tai išplatinti žmonėms. O naujosios technologijos yra tiesiog fantastiškas dalykas demokratams ir žmogaus teisų gynėjams. Tačiau, manau, yra tam tikra rizika. Aš buvau trumpam išėjęs nes turėjau kitą susitikimą ir nei galbūt neišgirdau. Man atrodo, nebuvo paminėta viena problema, kuri man yra labai svarbi, galbūt net svarbesnė už tą galimos kontrolės ar cenzūros iš vyriausybių pusės problemos. Taigi, to didžiojo brolio metaforinė grėsmė, kitaip tariant, monopolinių struktūrų, pasaulinių monopolinių struktūrų grėsmė, kurios galėtų turėti gil, gilę plačią prieigą prie privatumo, galėtų turėti prieigą prie kontrolės ir, ir žmogaus teisų, žmogaus laisvės manipuliavimo. Norėčiau išgirsti ekspertų nuomonę apie tokį mano susirūpinimą. Dabar paprastai internete laikau savo dokumentus. Tikriausiai suprantate, kad mano dokumentuose nėra kažkokių paslapčių, kažkokių privatumų, bet iš čia galime kelti tam tikrą potencialią žmogaus teisų problemą, ypatingos reikšmės problemą. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad labai gaila, kad ponas Sosa Wagner jau mus paliko, bet reikėtų, manau, kalbėti ne tik tai apie šitus labai svarbius bendrus klausimus, bet taip pat ir apie tai, kaip Europos institucijos galėtų daugiau dirbti, daugiau padaryti šioje srityje. Taip pat vienoje vietoje šio pranešimo yra kalbama, kad reikia padidinti da, koordinavimą tarp Europos institucijos ir ICAN, nes ne visada šitie ties bendradarbiavimas vyksta racionaliai. Reikėtų įsigilinti, kas visgi buvo norėta pasakyti taip diplomatiškai, suformuluojant e, šį, šį šią pastraipą. Tad norėčiau paprašyti komisijos atstovo paaiškinti, jeigu galėtų. Ačiū. Thank you, Mr. Obils. Ačiū kolegai Obils. Mm. Aš kalbėjau apie privatumo klausimą. Jau pirmą. Nes privatumas yra labai svarbus dalykas. Kiekvienas turi turėti teisę į privatų gyvenimą. Tai yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių. Turime dar vieną kolegą, kuris prašė žodžių kaip ir kolega, e, kaip ir kolega Andrikinis yra taip pat ir Tatotinis prikybos komiteto narys, kolega Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Norėčiau sugrįžti prie Siemens e, atstovų pranešimo. E, jūs kalbėjote apie Iraną ir apie Kinija, ar galėtumėt pasakyti, kokiu ėmėtės vidaus procedūrų įmonės viduje, nors aišku nėra šimtaprocentinės garantijos, kad, pa, kad ir toliau sutartys, jūsų pasirašytos sutartys gali būti panaudotos tam, kad Iranas įsigys įrangos, kuri bus skirta kontroliuoti internetui. Uh, Taip pat svarbu užtikrinti, kad e, Europoje mes nenorime tokios įmonės, kuri uh, dirbtų būtent tokiam režimui. Jūs taip pat kalbėjote apie bendrų standartų nustatymus. Mums būtų įdomu daugiau apie tai išgirsti. Tarptautinės prekybos komitetas uh, pasisako, kaip ir daugelis šios ryties veikėjų, prieš produktų ir prekių padirbinėjimą. Yra tokių kovos su padirbinėjimo metodų, kurių dėka galima užblokuoti informaciją internete. Čia reikėtų pasirinkti labai aiškę liniją, ką mes darome piliečių apsaugai ir intelektiniai nuosavybė apsaugoti. Reikėtų įsitikinti, kad sistemos nebūtų naudojamos tam, kad būtų užkirstas kelias laisvam informacijos judėjimui. Ačiū kolegai Martin, sako pirmininkė, už klausimus. Laiko maža. Tačiau galėtume dabar suteikti žodį mūsų uh, svečiams ir jiems bent po porą minučių suteikti galimybę pasisakyti tais iškeltais klausimais. Na, geresnio metodo nesugalvoju, tiesiog pradėkime štai nuo pirmo pasisakačio pono Butefato Ir ta pačia tvarka visiems suteiksiu žodį. Prašom, pirmiausia žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Man regis e, susidaro toks įspūdis, kad visi sutarė dėl to, kad yra galimybė suderinti žmogaus teisių gynimą geriau bendradarbiaujant tarp paskirų institucijų, skaitant komisiją, parlamentą ir panašiai. Mes daug dėl ko sutarėme dėl to, kaip mes pasinaudojame tuo turimų pagrindų, yra tam tikrų skirtumų. Žinome, kad mūsų įmonės dirba atskirose pasaulio dalyse, tačiau turime bent jau visi kartu susėsti ir pabandyti visi kartu parengti e, reikiamas taisyklės. Pono Timans reakcija ir rekomendacijos paskatino mane ir aš skatinu kitus dirbti toliau šią kryptimą. Aš manau, kad privatumas yra svarbus dalykas. E, mes kalbame apie tai savo pranešime, tačiau aš manau, kad, kad vyriausybės neturėtų kontroliuoti interneto. Kai kurios iš jų stengiasi tai daryti, tačiau dažniausiai nesėkmingai, taip greitai internetas keičiasi. Mm, aš jau kalbėjau, kad internetas veikia kaip ekosistema tam tikra. Tai yra gyva nuolat kintanti sistema. Yra visa eilė tokių valstybių, kur apribojimai taikomi, kur stengiamas įstabdyti tos gyvos aplinkos vystimas ir augimą. Ką galima būtų e, pridurti dar, ką sako žmogaus teisų gynėjai. Jie sako, kad daug daugiau dalykų turėtų būti diskutuojama viešojoje erdvėje ir jeigu tai būtų padaryta, kaip sako ponas Martinas, tai būtų puiku. Ačiū, ponia Morijau, turi žodį, prašom. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasisakyti dėl aktą. Žinome, kad kyla tam tikrų grėsmių, kalbant apie laisvių apsaugą, kad kyla sunkumų, norint prieiti prie informacijos internete, tačiau tai yra viena iš fundamentalių teisių. Svarbu, kad tarpininkai, techniniai tarpininkai taip pat turėtų tam tikras taisyklės, kad mes žinome, kad stengiamasi ir šioje srityje įdėkti tinkamas priemonės autorių teisių apsaugai. Reikėtų išsiaiškinti, kam kokia atsakomybė turėtų tekti šioje srityje. Na, o kai dėl PPO? Tai yra esminis klausimas, be jokios abejonės reikėtų, kad ES e, žvelgtų į PPO e, ir mes žinome, kad prieiga prie informacijos yra taip pat ir prekybos varžymas, tai yra glaudžiai susiję dalykai. Mes žinome, kad interneto laisvė galėtų būti įtvirtinta prekybos sutartyse, kodėlgi ne. Tai būtų puiku. Tai nebūtų kliūtis prekybai, greičiau priešingai. Jeigu vienoje ar kitoje šalyje vykdote priekybos veiklą ir toje šalyje nėra informacijos laisvės, tai kaip gebėsite įvertinti aplinką, į kurią investuojate? Tad manyčiau, kad e, interneto laisvė jokių būdų nesikerta su priekybos laisvė, greičiau jinai skatina priekybos laisvę. Nereikėtų, kad būtų primami teisės aktai dėl prieigos prie interneto, jeigu jie būtų priimami vienoje ar kitoje šalyje, tai būtų pernelik menkas žingsnis. Reikėtų, kad jie būtų priimami ES, jungtinių valstijų ir panašiai. Būtent tada, kai tai, tą procesą įtrauks daug šalių, e, matysime, kad e, mūsų darbas yra daug efektyvesnis. Tai būtų kažkas panašaus kaip kova su korupcija kurią pradėjo atskiros įmonės. Iš pradžių jungtinėse valstijose buvo cukrus, o paskui kitos šalys ėmėsi taip pat veiksmų. Tai tuo ir baigsiu. Dėkoju. Well, Ponas Frenč, ačiū. Pirmiausia, pasakysiu, kad mes iš tikrųjų siekiame daugiau dialogo ir debatų šiais klausimais. Mes iš tikrųjų ateiname atlikai su širdim rankose mes pasirengę diskutuoti, nors neturime atsakymų visus klausimus. Norėčiau pakomentuoti kelis dalykus ir pasitengti atsakyti į klausimus. Pirmiausiai, ką mes nuveikėme, kad įvertintume pažangą savo įmonėje. Mes turime e, produktų ir šalių sąrašą su raudonomis vėliavėlėmis. Kai manome, kad e, kyla problemų, mes turime atskirą procedūrą. Taip pat mes peržiūrime dabarnes politikas ir procedūras, kaip mūsų patirtis parodė, mums reikia sugriežtinti savo politiką ir padaryti šiek tiek skaidresnę. Tai yra sudėtinga, turint galvoje, kad ne viskas yra juoda ir balta. Juoda ir baltas, ar baltas sprendimą yra labai sunku surasti šios rytyje. Ypatingai yra sudėtinga tada, kai mes kaip įmonė esame esame raginami steigti tinklus ten, kur yra, tose šalise, kur yra didelė žmogaus teisų pažeidimai. Pavyzdžiui, jungtinės tautos mūsų yra prašiusios. Tikriausiai jūs pritartumėt, kad tose šalise yra tikrai labai rimtų e, žmogaus teisų <clears throat> pažeidimų. Taigi mes tengiamės rasti tam tikrą pusiausvyrą. Dėl pramonės sutinku, kad yra svarbu mes tenksimės dirbti daugiau, jau šitą esame nuveikėme. Kaip Nokia Siemens mes esame visų akise, visi stebimus dėl Irano, nors manau, kad e, mes esame neteisingai suprasti, nes nemanau, kad mūsų kad kitos įmonės pulsų su mumis bendradarbiauti šitame klausime, nors taip turėtų būti. Tiesą sakant, mes kitokį požiūrį vykdome negu kiti. Pavyzdžiui, Irane mes savanoriškai pribojame savo verslą. Atsisakėme teikti trečiajam operatoriui Irane savo įrangą ir manau, kad pasinaudojo tuo mūsų konkurentai. Nežinau, ar tai geras sprendimas buvo ir, aišku, šitą tokią padėtį labai sudėtinga yra suprasti. Dar vienas dalykas. Daug kalbama apie e, sudėtingos technologijos naudojimą. Tam, kad pasiklausytumėte E, technologijų, tele, telekomunikacinių e, technologijų nereikia sudėtingos technologijos. Yra labai daug įmonių, kurios turi noro ir technologijos tos pasiklausimus vykdyti. Taigi Irane, jeigu mes neteikiame tam tikrų monitoringo ar kitų įrangų, tai manau, kad ten tikrai yra įmonių, kurios tei, teikia tą įrangą. Pirmininkė, ačiū norime toliau tęsti su jumis diskusiją apie tas pamokas iš patirties su Iranu. Dabar norėčiau paprašyti pono Hamptono pasisakyti porą minučių. Ačiū. Kai pradėjome dirbti Kinijoje, vėliau išgirdau tokias mintis, kad e, jūs dirbate plačiai internete ir jūs turėsite dirbti Kinijoje. Žinoma, tai yra teisybę ir tai yra vienas iš mūsų svarbiausių principų Google įmonėje. Kaip ponė Andrikienė klausė, klausė apie rekomendacijas, mes iš tikrųjų labai norėtumėm dirbti su PPO. Tai yra iš tikrųjų tokia priekybos perspektyva ir mums ir labai svarbi. Ponas Martinas kalbėjo apie GNI. Taip iš tikrųjų yra kūriamas etikos kodeksas įmonėms, tokiam, kurios dirba šioje srityje. Deja, tik tai trys paieškos e, įmonės, Amerikos įmonės pradėjo dirbti šioje srityje ir kelios Europos įmonės prisijungė, bet vėliau dėl tam tikrų priežasčių jos neprisidėjo prie to etikos kodekso kūrimo. Tačiau duris yra neužvertos, gali dar kas nors prisijungti. Taip pat buvo kalbama apie kontrolę. Kontrolė yra esminis žodis 21 amžiuje, žinių ekonomikos amžiuje. Negalime sustabdyti žodžio laisvės internete, negalime stabdyti technologijų tobulėjimo. Ir būtent, kaip kalbėte apie didįjį brolį, tai yra susiję, kai mes paleidžiame duomenys į tą debesį, ar įmanoma juos gauti atgal, Ar, ar galim sukurti tokius teisės aktus, kad reglamentuotumėm tos duomenis? Manau, kad reikia apie tai kalbėti. Vartotojai turi teisę į duomenis, kuriuos įdėjo į internetą. E, Jūs, e, ponia Marijon, jau pasakė labai svarbų dalyką. Svarbiausia yra, kad atsakomybė yra e, perduodama tar, tarpiniams e, kūrėjams, tarpiniams darbuotojams. Mes kūrime tas svetainės, kur žmonės gali daryti bet ką ir tada turime, esame priversti tapti policininkais. You, um, Ačiū. nekalbėjau apie tą bendrą tinklo iniciatyvą, bet reikėtų apie tai irgi kalbėti ir pagalvoti, kaip galėtumėm paskatinti Europos įmonės dalyvauti šioje iniciatyvoje. Ponas Davidas Martinas pasisakydamas minėjo, kad kartais tie savanoriški susitarimai gali būti lik ir pradžia atsispirimo taškas. E, reikalingas įmonėms, kurios vėliau juose dalyvauja. Taigi tai yra puikia iniciatyva. Dabar, ponas Šur, kaip Jūs pakomentuotumėte mūsų diskusijas? Dėkoju. Džiaugiuosi, kad Europos parlamento nariai iškėlė klausimą dėl privatumo ir uh, intelektinės nusavybės apsaugos. Manau, kad tai yra svarbus klausimai, kalbant apie uh, šios dalykus. Tačiau aš norėčiau techninį aspektą labiau paliesti. E, bendradarbiaujant su Kinėje iškilo šie klausimus. Eilė, šis, šis klausimas. Visa eilė šalių pastebėjo, kad svarbu yra vykdyti e, programinės įrangos tam tikrą politiką. E, vyksta tam tikri žaidimai, kaip katė ir pelė internetinėje erdvėje ir galiausiai. Manau, kad viskas vyksta šiuo metu daug maž sklandžiai. Kai dėl privatumo apsaugos ir autorių teisės ir intelektinės nusavybės apsaugos. vis labiau suvokiamos, kokios yra iškeltos problemos, kokios jos kyla būtent dėl naujų technologijų vartojimo. Ir tie klausimai, man atrodo, bus ateityje sėkmingai išspręsti. Tačiau yra tokių asmenų, kurie vis tik stengiasi nepaisyti tų taisyklių, privatumo klausimo, intelektės osavybės savybės E, ribų tam tikrų. Ir tai, ar tai būtų atakos Gmail, Google, ar tai būtų atakos e, siekiant išvesti iš rikiuotės Pentagono ar Amerikos kongreso e, kompiuterius, tai turime pasakyti, kad tokių pasitaiko. Ir gal, manau, kad galėtume telti, kad tas atakas organizavo Kinijos E, tam tikros tarnybos, nes Kinija bijo laisvės, laisvės dvasios. Ir būtent e, yra reiškiamos iš Kinijos pusės tam tikros iniciatyvos laisvei ir internetui apriboti. Tad Kinijoje cenzūros problemą reikia spręsti, jeigu ES neparems informacijos laisvės e, ir, ir interneto laisvės, tai tuomet ši problema gali užsitęsti ir tapti visai nekontroliuojama. Nes pernelyg agresyvios atakos yra rengiamos, Kinijos, kaip jau sakiau, kompetentingos struktūros to užsima ir uh, galiausiai Kinija gali sugalvoti, kad tai greičiausiai ir yra prioritetas, kad taip reikia ir daryti toliau, norint riboti internetą ir jį suvaldyti. Yes, it's on. Some... Na štai, sulaukėte paramos savo, paramos savo minčiai, kad reiktų susisiekti su PPO. Dėkoju. Aš manyčiau, kad parama jau yra visiškai garantuota ir labai tuo džiaugiuosi. Pirmiausia, kai dėl klausimo dėl sąveikos tarp žmogaus teisių ir prekybos. Man atrodo, tai yra ypatingai svarbus dalykas, apie kur vienas iš pačių svarbiausių, kuriuos diskutavome. Rytoj kalbėsime apie žmogaus teisės ir e, laisvos prekybos susitarimus. Ir aš manau, kad tuos dalykus būtina siekti, nes atskirai traktuojami šie, atskirai šių klausimų traktavimas nėra labai efektyvus. Daug ką galima čia nuveikti. Mes turime skatinti žmogaus teisės ir tą galima aiškiai pasakyti savo partneriams, kad susitarimai bus pasirišti tik tada, jeigu bus duodamos garantijos tam tikros žmogaus teisų apsaugos. Mes turime neužmiršti, kad perkame tam tikrą produkciją. E, Žinome, kad iš tų ekonominių šalių sulaukime taip pat ir darbo jėgos tam tikros. Na gal paslaugų iš jų nelabai perkame, nors ir tai kartais. Tad klausimas turėtų būti keliamas. Egzistuoja skirtumas tarp konstitucinių struktūrų, tarp teisinių sistemų. Ir tuo gali būti pasinaudota prieš mus. Pavyzdžiui, kalbant apie intelektinės nusavybės apsaugą, irgi taisyklės atskirose šalise skirtingos. Tad jeigu mes pasiūlome vieną ar kitą idėją ir veiksmą, tai mums galima surasti kontrargumentų. Tačiau sąveika tarp šių mūsų minėtų dalykų yra labai svarbus dalykas, nes čia mes kalbame apie atsakomybę. Jeigu tokios institucijos kaip šioji atsisako imtis E, iniciatyvos šioje srityje, tai tuomet tos iniciatyvos, tai iniciatyva yra paliekama kitiems verslo struktūroms, įmonėms ir panašiai. Kai dėl Irano, pavyzdžiui, iškilo dilema, ta pati įranga gali būti panaudojama Twitterio informacijai perduoti, pavyzdžiui, ir išplėsti žodžio laisvę, galima pasinaudoti, pavyzdžiui, galimybę susiekti su artimais žmonėmis, tačiau ta pati įranga gali būti naudojama ir žodžio laisvė riboti. Todėl aš nepritariu idėjai dėl to, kad reikia priimti tam tikrus teisės aktus dėl laisvės. Kaip ir jūs sakėte, jeigu viena ar dvi šalis tik tai pasirašys tą dokumentą, tai neturės jokios prasmės. Čia mes kalbame apie prekes ir paslaugas, kurios dažnai uh, pas mus patenka iš šalių, kurios dar visai nesnei buvo namus besivystančiomis. Ir čia dar norėčiau pridurti savo asmeninę nuomonę. Jeigu viena ar kita įmonė teikia tam tikrą paslaugą e, ir jos neteikia, pavyzdžiui, ir jeigu ta įmonė atsisako teikti paslaugą laisvėje riboti, tai man vis tiek, man nu, sąžinė būtų ramesnė. Tai štai, svarbu, kad būtų išvengta kažkokių slaptų susitarimų. Ponas Tilmans, prašau. Leiskite užtikrinti, patikinti savo kaimyną kad ES yra prisėmusi visokiojopus įsipareigojimus žodžio laisviai remti, žiniasklaidos laisviai užtikrinti ir interneto laisviai užtikrinti taip pat. Mes ir su kinais, ir su tunisiečiais, ir su visai ir kitų partnerių kalbėjom apie šios klausimus. Svarbiausias klausimas yra toks, ar to pakanka, kad įtikintume juos veikti kitaip, elgtis kitaip. Ir aš manau, kad kai kurios rekomendacijos, kurios buvo paminėtos, gali būti naudingos. Aš norėčiau pridurti štai ką. Mes galime kalbėti apie Elksenos kodeksą. Tačiau turime taip pat iškelti klausimą, o ką galima padaryti plėtojant įmonių atsakomybę. Buvo Tai yra tas dalykas, į kurį reikėtų dar ateičiau pažvelgti. Ačiū ponui Tilmans. Na, kadangi man tenka galimybė tarti pabaigos žodį, aš norėčiau pasakyti štai ką. Mes nesame vykdomoji valdžia, mes esame parlamentas. Tiesiog manyčiau, kad svarbu vykdomajai valdžiai pateikti siūlymus, kad šio imtųsi iniciatyvos ir imtųsi įgyvendinti vienus ar kitus veiksmus. Mes neturim šios kompetencijos, mes negalim to daryti. Aš norėčiau vis tik e, padaryti išvadą išklausius jūsų pastabų. Tik pradžia dar yra padaryta tai naujai erai e, ginant žmogaus teisės šioje erdvėje, kurią mes ką tik aptarėme. Suprantama, Sumaišties dar yra nemažai, tačiau galbūt dabar mes galėsime aiškiai pasakyti ir suformuluoti, kad mes tą klausimą kelsime, mes diskutuosime su Europos komisija. Norėčiau paminėti, kad jeigu liksite 6.30 vyks prieimimas, kur dalyvaus Freedom House nariai ir svečiai mūsų iš arabų valstybių, jeigu norėtumėte neformaliai su mumis šnektelti prie taurės vyno, tai tiesiog pasilikite. O dabar šiuos klausimus turime užbaigti, turime pereiti prie mūsų darbo tvarkės kito klausimo. Mes šiandien spaudos konferencijos metu jau šiek tiek pristatėme, kas vyks, vyko mūsų spaudos konferencijos metu mes tiesiog pasakėme, kad vyks dar vienas jūsų šis klausimas su Freedom House organizacija. Kalbėsime apie reformas arabų pasaulyje. Šios diskusijos vyksta e, rengiantės kartu su Freedom House organizacija. Tai yra Amerikos nevyriausybinė organizacija, mūsų nuolatinė partnerė, Ir, kaip sako šios organizacijos atstovai, Freedom House yra nepriklausoma organizacija remianti laisvės plėtimasi pasaulyje. Ši organizacija remia demokratinius pasikeitimus ir pasisako už žmogaus teisų gynimą. 91 metais ši, buvo, ši organizacija buvo įkurta. Taigi, mes čia savo tarpį turime ekspertų ir dalyvių, kurie mums pristatys e, tas reformas. Turime e, pona Anversadat savo posėdėje dalyvaujančią, Fodil uh, Bumala iš Alžyro ir Amal Baša bei Amir Motahari. So I would like to give uh, the Tad pirmiausia, norėčiau dešimčiai minutį, minučių suteikti žodį kalbėtojams. Labai griežtai prašysiu laikytis laiko limito, nes turime dar pasiklaiko, kad galėtume padiskutuoti su jumis. Norėčiau pakviesti pirmiausia pona Anvar Sadat pateikti pranešimą. Dėl Egipte priimtų e, įstatymų dėl neįlinės padėties, kurią, kuriuos pasmerkė e, Junktinės valstijos ir ES. Prašom žodis jums, pristatykite situaciją Egipte, ypač e, atsižvelgiant į rinkimus. Thank you, Mrs. Speaker. Ačiū gerbama pirmininkė, žmogus teisų komiteto vadovė gerbiami komiteto nariai ir svečiai. Kaip visi žinote, Egiptas prieš dešimt dienų praplėtė neįlinės padėties apibriešti. Mes visi to tikėjomės, galiu pasakyti nors buvome sulaukę pažado iš prezidento per jo rinkiminę kampaniją 2005-aisiais, kad jis nutrauks neįlinę padėtį, tą neįlinę padėtį, kuris, kuri trunko jau 29 metus. Nuo 2005 buvo du kart, du met, dviem metams įpratesta ir dar dviem metams. Ir man atrodo, kad šita neįlinė padėtis tęsis iki parlamentinių rinkimų, kurie turėtų vykti lapkričio mėnesį šime, šiais metais ir prezidento rinkimų, kurie turėtų vykti 2011 metų pabaigoje. Žinoma, jie turi tam tikrų priežasčių sakyti, kad mes tik tai naudojamės neįlinės padėties įstatymų, e, narkotikų priekybai ir terorizmui. Tiesą sakant, per šios 29 metus prekyba narkotikais tęsiasi, narkotikų galima įsigyti ir laikas nuo laiko matome, kad įvyksta vienas kitas teroristų aktas, teroristų ataka Egipte, ta, ta nilinė padėtis nieko nesustabdo. Tačiau pagrindinė priežastis ir lieka būtent šios priežastys, nes taip vyriausybė gauna daugiau autoriteto, daugiau galimybės valdyti, kontroliuoti Egipto politinę aplinką. Taigi, kaip sakiau, nors prezidentas pažadėjo per rinkiminę kampaniją nutraukti neįlinę padėtį, nieko neištesėjo iš to pažado. Tikriausiai matėte, kad vakar e, Japonijos ministras pirmininkas atsistatė, atsistatydino vien todėl, kad jisai per savo kampaniją pažadėjo, e, kad viena amerikiečių bazė bus iškeldinta iš Japonijos ir jis negalėjo to įgyventinti ir jam teko atsistatydinti, bet čia yra Japonija, o mūsų padėti šiek tiek kitokia. Kaip žinote, neįlinės padėties įstatymų kontroliuojama viskas. Ypač tai, kas susiję su politiniais aktyvistais, rinkimais, iš, susirinkimo ir aiškos žodžio laisvę. Pagal tą įstatymą galima viską kontroliuoti. Vyriausybei nereikia kreiptis į, į eilinius teismus, yra tam tikri kariniai teismai, į kuriuos yra kreipiamasi dėl tam tikrų šito statymo pažeidimų. Ir pastaruoju metu Egipte vyksta labai daug protestų, labai daug demonstracijų. Skirtingų kategorijų žmonės protestuoja - mokytojai, daktarai, mm, darbuotojai, egiptiečiai skundžiasi Kaip mes sakome, problema dėl Nilinės padėties atnaujinimo yra ta, kad viename iš straipsnių, trečio straipsnio pirmojoje dalyje šitame įstatymė vyriausybė užsitikrina galimybę daryti, ką tik nori, kada tik nori. Ir neįmanoma niekaip pasipriešinti ar pasiskūsti dėl tokių veiksmų. Taigi Vakar prasidėjo taryba, e, prasidėjo rinkiminė kampanija, ruošiamės rinkimams ir situacija nesikeičia, yra pranešimų, iš kurių matome, kad kandidatai iš opozicijos arba iš e, musulmonų draugijos e, tie kandidatai yra suimami, mušami, įkalinami. Visa tai daroma yra pagal šį neįlinės padėties įstatymą. Ir tie agentai, kurie prižiūri rinkimus, jie nėra neįleidžiami rinkiminės e, kampanijas, e, ir, ir, e, rinkiminės apylinkės ir panašiai. Visa tai vyko vakar ir tęsiasi tokie įvykiai. Yra sukurta aukštoji komisija, vyresnioji komisija, kuri prižiūri rinkimus, bet šita komisija yra paskirta. Sakoma, kad ji yra nepriklausoma, bet prezidentas paskyrė tos komisijos narius. Taigi mes turime e, nacionalinę tarybą žmogaus teisų klausimais, kuri taip pat turėtų būti nepriklausoma, bet Jie yra paskirta, nariai yra paskirti vyriausybės. Ir jie turi tam tikras lubas, kurių tam tikrą slengsti, kurio negali peržengti. Ir dabar Egipto vyriausybė kūrė įvairiausias tarybas, žmogaus teisų klausimais ir kitais klausimais. Tai tiesiog tarybos kurių reikia tam, kad būtų įvykdomi tarptautiniai ar ES iškelti standartai, bet tos suburtos institucijos, organizacijos jos tikrai nėra nepriklausomos. Mano nuomonė, ES, taip pat ir ES komisija turėtų atsiriboti nuo tų tarybų Egipte. Ne, jie, jie šitos tarybos neatstovauja tiesos Egipte. Jos, jos yra taryb, tarybos atskaitingos vyriausybei. Kita vertus, valdančioji partija ir žinoma vyriausybė dabar puikiai moka parinkti atstovus, atstovus, kurie atvažiuoja ir čia, susitinka su, tarkim, pakomitečių žmogaus teisų klausimais, su, su kitais atstovais iš ES. Jie Vyriausybė atrenka puikius pareigūnus ir su jais kalbėdami jūs išgirsite pateisinimą, kodėl tokių priemonių yra imtasi. E, jie pateisins, kad e, Egipte, aplink Egipte yra visokiausių problemų, Irako karas, Hamas, Gazos ruožas. Yra tikrai visokiausių, visokiausių dinkščių kodėl mums reikia ypatingų priemonių, kad apsaugotume savo, e, kad užtikrintume nacionalinį saugumą. Tačiau man atrodo, kad reikia tam tikros pusiausviros tarp tų nacionalinių tarybų, kurios yra suburtos Egipte, tarp pilietinės visuomenės ir parlamentarų, ypač tų, kurie yra nepriklausomi arba priklauso opozicijos partijoms reikia užmėgsti dialogą su jais, net ir su Muslim Brotherhood, mu, musulmonų brolyjos nariais. Jie atstovauja irgi didelę visuomenės dalį, reikia įsiklausyti jų nuomonę. Tai nereiškia, kad mes turime juos palaikyti, bet reikia suteikti galimybę jiems būti išgirstiems. Kad tiksliai suprastume, ko reikia Egiptui. Taigi, dėkoju, ponė pirmininkė, tiek norėjau pasakyti. Pirmininkė, ačiū. Labai dėkoju, kad išsamei paaiškinote sudėtingą padėtį Egipte. Dabar norėčiau pakviesti poną Bumalą iš Alžyro. Mes su jumis jau kalbėjome spaudos konferencijoje. Žinau, kad jūs kalbėsite apie žodžio laisvę ir kitas problemas Al Alžyre, taigi jums žodis dešimčiai minučių. Pone pirminkė, ponios ir ponai deputatai, gerbiami svečiai. Mes norėtumėm per savo pasisakymą kad jūs mūsų išklausytumėt kaip partneriai, kad apmastytumėt tai, ką mes pasakėme. Ir kad klausimai vyktų taip, kaip iš tikrųjų jie turi vykti. Norėčiau Jums išdėstyti na, keletą minčių. Keletą minčių, apie politinį, institucinį, teisinį ir, na, operacinį blokažą, dėl kurio visuomenė apskritai, žmogaus teisų gynėjai, ypač gynėjai, atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Alžyras tikrai, galima sakyti, pradėjo pirmuosius tikrai gerbtinus žingsnius demokratijos link. Deja, vyriausybėje yra labai stipri integristinė pozicija, fundamentalistinė pozicija ir buvo nukrypta nuo demokratijos kelio. Ir du svarbiausi veikėjai, kurie sukėlė krizę, susitaikė tarpusavyje galiausiai, o visuomenė atsidūrė pastuose tam tikros istorinės, istorinio aplinkybės pastose. Ir, kaip sakant, pati visuomenė ir sumokėjo visos tos krizės kainą. Sumokėjo už krizę, už tos, taip sakant, spastus, už visą tą blokažą, kuris dabar vykdomas. Tikrai Alžyras 90-mečio pradžioje spaudos laisvės, žodžio laisvės, žurnalistų teisės požiūrių tikrai buvo labai pažangi valstybė, o dabar jau keletą metų mes patirėme labai pavojingą regresą. Ir bet kuri, bet kokios teisės sukurti, kur įsteigti naują laikraštį, žurnalą, reikšti žodžio laisvę yra absoliučiai apribotos ir tiesiog užkertamas kelias tiesiogiai vykdyti žurnalisto darbą, tai yra skleisti informaciją. Kokią dabar siūlymą galima pateikti? Ypač apie ką kalba žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai. Tai yra panaikinti prievolę gauti leidimą bet kokiam žurnalistiniam veiksmui. Norint, tarkim, išleisti kokį straipsnį ar kažką, reikia visą laiką gauti leidimą, autorizaciją. Taip, yra tiesiog mėginama blokuoti žodžio laisvę ir netgi per internetą, nes jau turime žinių, kad dabartinė vyriausybė greitai mėgi, imsis kurti naują įstatymą, kuris leistų užkirsti kelią prie socialinių, tarkim, tinklų internete ir panašiai. Na, ir čia yra didžiulė problema, kurią vyriausybė atsisako spręsti, tai yra žiniasklaida, audiovizualinė terpė. Ja, ji visiškai atkirsta nuo privačių investicijų, e, nuo opozicijos. Tai opozicijai kyla didžiulių sunkumų, nes valdžia jai užkėta bet kokį kelią prieimą prie žiniasklaidos, prie televizijos, prie bet kokios mes medijos. E, prie bet kokio apskritai susirinkimo ar, ar transliavimo, kuriam yra suteiktas leidimas. E, Baudžiamąją kontekstą yra įstatymas, kuris yra naudojamas kaip damoklo kardas prieš visus žurnalistus ir intelektualus, norinčius kažką pasakyti viešai. Ir pagal tą įstatymą yra baudžiama už nuomonės nusikaltimą ir žurnalisto veiklą. Kas mėnesį, kas savaitę pagal tą įstatymą yra keliamos bylos, teismo procesai prieš žurnalistus, prieš laikrašius, prieš leidi, leid, leidėjų e, įmonių vadovus ir taip yra blokuojama žodžio laisvė, užkertamas kelias žurnalistams vykdyti savo darbą. Čia kila esminė problema ir ji yra faktiškai institucinė. Tai yra kategoriškai atsisakoma suteikti operatoriams prieigą prie informacijos ir galimybės kleisti tą informaciją. Ta problema, žodžio laisvės problema, yra susijusi su didelė esminė korupcijos, kankinimų ir apskritai žmogaus teisų problema yra tikrai pastebimas didžiulis, saubingas regresas, kuris labiausiai liečia pagrindinę žmogaus teisės ir laisvės. Ar asmens teisės, ar kolektyvinės teisės, tarkim, organizacijų teisės, asociacijų, susibūrimų teisės, teisė netgi pasakyti ne tam, kas vyksta šalyje. Ir čia jaučiama tam tikras sustarimas tarp valdžios na, koalicijos dalyvių ir jie tikrai jaučiamas sutarimas, kad reikia užkirsti kelią žmogaus teisėms, išraiškos laisvė ir panašiai. Dėl to mes norėtumėm, kad bet kokiai partnerystė iš ES pusėje, kuri būtų užmesgama su Alžyru, būtų iškeliama iš ankstinė sąlyga, kad Alžyre turi būti žodžio laisvė, turi būti asociacijų laisvė nepriklausoma observatorija euro arabinė būtų galbūt viena tokių priemonių, kuri leistų stebėti situaciją žmogaus teisų srityje, kankinimų atvejus. Na ir galiausiai mums šiandien yra labai svarbu, na mes čia dalyva, esame tokia institucija, kurios atstovauja Europos tautas, mes kalbame su Europos tautomis ir mes nenorėtumėm tiesiogiai kalbėti su Europos vyriausybėmis, nes būtent tos Europos vyriausybės, tos pačios vyriausybės ir stiprina totalitarinius regi, regi, režimus mūsų regione, pavyzdžiui, Alžyrė, tam tikrą prasme legalizuodamos tos režimus dėl įvairiausių priežasčių. Tarkime, yra ta istorija karo su terorizmu regione, kuria naudojamas darant spaudimą visuomeniai, o nuo 92 metų Alžyras irgi gyvena nepaprastosios padėties situacijoje. O nepaprastoji padėtis, kaip suprantate, užkerta bet kokį kelią prie bet kokių laisvių ir teisių ir Visuomenė nebegali kontroliuoti savo deputatų, savo renkamų asmenų. Nepaprastoji padėtis užkerta bet kokį kelią veikti laisvai O kita vertus, kitoje pusėje viduržėmos jūros valdžia būtent remiasi tuo pretekstu karo prieš terorizmą, nesaugumą ir panašiai, pagrįsdama savo neteisėtus veiksmus. Taigi mes manome, kad šita ne, šitas netiesioginis Europos vyriausybių palaikymas reiškiamas mūsų vyriausybei užkerta mums kelią, atkerta mūsų šalį ir apskritai kelia pavojų toms didžiosiams vakarų Europos vertybėms ir kelia bejonių dėl tų institucijų ir vyriausybių veiksmų motyvų. Taigi, pilietinė visuomenė nori sukurti, sustiprinti įvairius tinklus, tarp įvairiausių visuomenės, pilietinės visuomenės veikėjų, žmogaus teisų gynėjų, žurnalistų, viešųjų e, raiškos erdvių. Ir taip pat e, turėtų būti skatinama, na, tiesiog švietimas, toks lavinimas, politinis e, raiškos, e, intelektinės raiškos. Visų dalyvių, kurie reiškiasi viešoje erdvėje ir gina demokratiją žmogaus teisės. Taigi mes į jūs šiandien kreipiamės ne tam, kad jūs mūsų vietą užimtumėte ir imtumėtės keisti savo rankomis situaciją pas mus. Mes nenorime keisti nei Europos, nei jungtinių valstybių nes jūs negalite tiesiogiai pakeisti mūsų situacijos, tačiau jūs galite veikti per mus, per vietinius atstovus. Bet jūsų partnerystė mums būtų labai vertinga ir bendri veiksmai tarp mūsų įvairiausių veikėjų ir pilietinės visuomenės mūsų kartu su jūsų pilietinė visuomenė mums būtų labai vertinga. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad šitas mintis mes galėjome jums išdėstyti. Jūs, kadangi formuojate Europos visuomenės nuomonę, jūs esate Europos visuomenės atstovai ir mes daug iš jūsų tikėmės. Ačiū. Pirmininkė, labai, norė, labai dėkui Jums už Jūsų mintis. Ačiū, kad Jūs mumis taip pasitikite, kad taip pasitikite mūsų instituciją. Aš tikiuosi, kad bent jau mes galėsime tikrai pat... pateisinti Jūsų pasitikėjimą. Dabar norėčiau pakviesti poną Marek, kuris yra žmogaus teisų, žinoma, žmogaus teisų gynėjų sunus. Tikiuosi, kad jūs taip pat esate <laughs> žmogaus teisų gynėjimas, Europos parlamentas kartu su manimi, su žmogaus teisų pakomitečiu. Mes kreipiamės į Sirijos e, valdžią, skatindami paleisti jūsų tėvą, kuris yra kalinamas dėl to, ką jis veikia, dėl to, kad jis gynė žmogaus teisės, sveikinu jūs pas, atvykusius pas mus. Um, uh, Dabar mes kalbėsime apie moterų teisės ir apie apribojimus taikomus moteriams dalyvauti politinėje veikloje. Mes sveikiname tarp mūsų ponę. Pone Baša. Pone Fahro, ačiū, pone pirmininkė. Žmogaus teisės ir diskusijos ta tema tampa vis svarbesnės, ypač per pasavusių 20 metų, o tiksliau nuo 95 metų, kai buvo paskelbta moterų konferencijos Pekine rezoliucija. Sąlygos atskiruose šalyse yra skirtingas, šeimos teisė yra skirtinga. Tunise ir Maroke šie, šios rytis yra toliausiai pažengusios, tuo tarpu, kai kitose arabų šalyse e, tebesilaikoma konservatyviųjų senųjų įstatymų. E, Saudo Arabijoje, pavyzdžiui, remiamasi šariato teisė. Ir čia norėčiau paminėti Freedom House atliktą apklausą šią temą. Tai yra labai svarbus projektas, kuris leidžia e, supažindinti su moterų padėtimi Rytų Afrikoje ir e, Šiaurės Afrikos valstybėse. Moterys ten per dažnai dar tebe kenčia nuo diskriminacijos. Šis projektas e, padeda e, išaiškinti moterų ir vyrų padėtį ir tą informaciją remiantis galime tą šalis geriau suprasti. Su apklausoje be kita ko sakoma, kad e, trūksta moterims teisių ir kad daugelį arabų valstybių tas trūkumas tebėra labai didelis. E, galima pažvelgti, per kiek pažangos buvo pasiekta per pastarosius dešimtmečius moterų patėti gerinant. Dabar leiskite pereiti prie kito klausimo, kuris, man atrodo, yra labai svarbus. Tai būtų politinių reformų klausimas arabų valstybėse. Trys arabų valstybės e, rengia rinkimus šiemet. Rinkimų procesas yra e, labai svarbus dalykai visoms toms valstybėms, bus, po jų bus galima, tikėkime, geriau atsiliepti atskirų tų šalių poreikius. Pavyzdžiui, mano šalyje, Bahreinė, e, vyks rinkimai spalio mėnesį šiem, šiais metais. Parlamentą sudaro 80 žmonių, 40 yra skiriami, kiti 40 renkami. Bahreinas yra padalintas į 14 rinkinių apygardų. Ir 60 tūkstančių balsuotojų yra vienoje apygardoje, o kitoje gal tik 600, taigi labai nevienodas yra paskirstimas. E, laukiama yra naci... tarptautinių stebėtojų. E, rinkimų komisija yra, nėra nepriklausoma institucija, yra skirta vyriausybės. Ir jeigu įvyksta, pavyzdžiui, sukčiavimo atveju, mes klausime, ar negalėtų mums padėti Europos Sąjunga šiais atvejais. Mes manome, kad reikia susitelkti prie moterų klausimų ir mes prašome, kad ES pareikalautų, kad būtų priimti atitinkami reikiami teisės aktai, kurie padėtų tvirtinti moterų padėtį ir kad būtų galima kovoti su būtiniu smurtu, kad būtų pasitelkiamos reikiamos tarptautinės konvencijos. Mes taip pat norėtume, kad būtų sukurtas reikiamas mechanizmas, kad žmo, moteris galėtų dalyvauti visuose procesuose, kad jos turėtų lygias galimybės su vyrais. Kai dėl pačių rinkimų mes norėtume kreiptis į Europos Sąjungą ir paprašyti pagelbėti ir paskatinti, kad atsirastų oficiali partnerystė, e, kalbant apie rinkimų stebėseną ir jų organizavimą, apie pačius standartus. Europos sąjunga galėtų kreiptis į valstybės partnerės ir paraginti, kad rinkimai vyks sąžiningai, kad jie bus e, stebimi nepriklausomos rinkimų komisijos. Tai štai, to mes norėtume iš ES ir jeigu įmanoma, mes norėtume išgirsti, ką ES mano tais visais klausimais, o mes patys savo ruoštėm pasirengę atsakyti į klausimus. Pirmininkė, ačiū poniai Fakro. Visi pateikėte siūlymų dėl to, kaip ES, šis Europos parlamentas galėtų pagerinti savo darbą. Mes, aišku, dėkingi esame Freedom House organizacijai, jos dėka jūs septynių šalių valstybių atstovai atvykote čia į savo instituciją Jūs bendra, e, ir mes bendradarbiavame su kolegoms, kuriems, kurių darbos rytis labiau yra būtent tas bendradarbiavimas. Galiu pažadėti, kad mes tenksimės daryti tai, ką pasakėte, bet dabar, manyčiau, atėjo laikas. Atsiprašau, pasitaiso pirmininkė. Buvau informuota, kad Europos komisija jos atstovai turi parengę atsakymą tam tikrą. Tad ponui Mohtangariai suteiksime žodį. Jis yra iš Relex, iš Europos komisijos. Prašom, ponė Mohtangariai. Ir atsiprašau, kad beveik užkirtau kelią jums pasisakyti, bet jūs turite žodį, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte Europos komisiją, e, jos atstovą į šį viešai klausimą. Aš išklausiau anksčiau kalbėjusiųjų. Mano ausims tai skambėjo kaip muzika, švelni muzika. Skelbėjo Sirijos, Egipto atstovai, Bahreino e, atstovė. Tie klausimai, kurie buvo iškelti, man yra žinomi. Egzistuoja tam tikros taisyklės, kuriomis remiamės bendradarbiaudami su šalimis partnerėmis. Turime tam tikras taisyklės susijusias su žmogaus teisų padėties stebėjimu, su e, politinių reformų vyksmų stebėjimu ir tam tikrais veiksmų planais. Tačiau tiek būtų galima pasakyti iš apie formalėją reikalo pusę. Na, o iš esmės mes pastebėjome Europos komisijoje, kad per pastaruosius metus, ypač 2009-aisiais, sulaukėme e, signalų apie tai, kad padėtis suprastėjo daugelį šalių minėtais klausimais. Ir žmogaus teisų bei politinių reformų klausimas buvo minimas visą laiką kaip vienas iš svarbiausių. Daugelį šalių šalis, kai kurios buvo giriamos už sparčias reformas, demokratiškas reformas. Ir buvo sakoma, kad tos šalis galbūt būdamos pavyzdinėmis galėtų paspausti kitas viduržėmio jūros valstybės, kad ir jos darytų sparčiau pažangą. Tačiau net ir tose šalise čempionėse vadinamosiuose um, atsirado kaip ir žingsnis atgal buvo persekiami, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynėjai, pavyzdžiui, ar panašiai. Mes stengiamės analizuoti tuos įvykius vietose ir naudojame savo turimas priemonės, kad galėtume uh, tas problemas spręsti, remiamės Europos kaiminystės politiką, tai yra vienas instrumentas, turime teminių priemonių ir instrumentų, kad galėtume geriau ginti žmogaus teisų gynėjus atskirais atvejais, kai galime tai daryti. Na, o kai dėl rinkimų stebėjimo, dėl bendradarbiavimo šioje srityje, mes kartu su Europos parlamentu esame numatę rinkimų stebėjimo politiką ir nepriklausomą pagalbą. Kaip žinia, tos misijos, rinkimų stebėjimos misijos gali prasidėti tik tada, jeigu jos rinkimus rengianti valstybė pateikia oficialų kvietimą. E, taigi, kol kas turime tik du atvejus, kai ES gavo tokius kvietimus, pirmiausia iš okupuotos Palestinos teritorijos ir iš Libano. Pavyzdžiui, Egiptui mes siūlėme savo pagalbą, tačiau mūsų pasiūlymą, mūsų pasiūlymas buvo atmestas, galima taip formuluoti. Klausimas dėl dėl tinklo veiklos. Aš manau, kad tai yra irgi tas klausimas, galiu teikti, kad tai yra tas klausimas, prie kurio mes dirbame, mes stengiamės vystyti daugia šalę partnerystę čia ir įvairias e, programas, kurios skatina informaciją, komunikaciją, kurių pagalba galima mokyti žurnalus ir teikti techninę pagalbą. Tačiau mes čia dirbame su labai nevienodas, jeigu taip galima pasakyti, klientais. Vienos vyriausybės yra autoritarinis kai kurios turi vienokių tikslų. Jos labiau susitelkia prie techninių aspektų, priekybos aspektų ir ten tos valstybės yra linkusios žmogaus teisų aspektą palikti nuo šaly. Pažangos ataskaitos buvo parengtos pernai. E, Tunisas, Egiptas ir Marokas, pavyzdžiui, E, tebe turi tam tikrų keblumų. Mes e, pažymėjome, kad tos šalis sparčiai žengusios pirmin dabar žengia žingsnį atgal. Mes bandėme dirbti taip gerai, kaip galime, tačiau egzistuoja tam tikros žaidimų taisyklės. Europos parlamentas, valstybės narės tas taisyklės yra patvirtinusios, yra numatyti tam tikri sąlygiškumai, kurie yra pozityvūs. Mes galime pateikti uh, daugiau, kai mums, e, mūsų, mūsų prašymų vykdoma daugiau. Mes negalim sakyti, kad neteiksime nieko už tai, kad daroma kažko mažiau. Ne, tiesiog mes norime ir toliau bendradarbiauti su tomis šalimis. Ir dar vienas paskutinis dalykas. Skirtumas tarp tų šalių tikslų, e, aspiracijų ir egzistuojančios praktikos Buvo pastebėta, kad kažkaip, pavyzdžiui, egzistuoja tam tikri įstatymai, jie yra priimti patvirtinti, tačiau praktikoje neįgyvendinami jie. Jie neįgyvendinami bent jau taip, kaip turėtų būti. Tai štai egzistuoja tam tikras skirtumas tarp egzistuojančios praktikos ir formalių nustatytų taisyklių ir įstatymų. Pavyzdį galėtume pateikti, pozityvų pavyzdį. Jordanijoje egzistuoja ombudsmeno institucija, pavyzdžiui, pernai atsiradusi. Taigi ši nauja institucija turi tapti pagaliau socialinę realiją. Reikia, kad žmonės žinotų, koks yra to ombudsmeno vaidmuo, kokie jo įgaliojimai ir koks tikslas jo egzistavimo, kaip jis turi būti atskaitingas vyriausybė ir kitoms administracijos struktūroms. Na ir dar vienas dalykas, ir tai bus paskutinis, kurį norėjau paminėti. Mes pastebėjome, kad ir egzistuoja tam tikrų trūkumų ir iš mūsų pusės, o būtent mes socialiniams aspektams, socialinėms politikoms skiriame nepakankamą dėmesį, bendradarbiaudami su šalimis partnerėmis. Taigi, tai yra tie klausimai, kuriuos mes bandome kelti tiek daugia šalių, tiek dvi šalių bendradarbiavimo pagrindu. Užimtumo E, ministrų sustikimą renksime Belgijoje lapkričio mėnesį. Tai štai tada tos klausimus galėtume iškelti. Iki šiol tie socialiniai aspektai buvo ilgus metus palikti nuo šalie, apie jos nebuvo kalbama. Socialiniai e, veikėjai vis tik yra svarbus sprendžiant šias problemas. Tiek noriu pasakyti, ačiū ponimu Ktahari, sako pirmininkė. Žmogaus teisų in integravimas į jūsų visas užduotis yra ypatingai svarbus dalykas. Tad lauksiu ir tolesnių jūsų rekomendacijų, kaip mes galime toliau veiklą koordinuoti ir kaip užtikrinti, kad Euromed partnerystės svarbiausių elementų yra žmogaus teisės. Esu įsitikinusi, kad žmogaus teisų pakomitetis turi daugiau keliauti po jūsų šalis, daugiau delegacijų ten siūsti, aš būtinai tą mintį propaguosiu toliau. O dabar, e, kaip viena iš kolegių pasakė spaudos konferencijoje Sirija ir kai kurios kitos e, Ir Sirijoje, pavyzdžiui, žmogaus teisų organizacijos leidžia laiką diskutuodamos su vyriausybėmis, kur pažeidinėjimos žmogaus teisės. E, ir kėlė, prelegentė kėlė klausimą dėl savo tėvo, kuris buvo nuteistas už tai, kad neva įžeidė prezidentą. Reikėtų, kad parlamentarai sustiktų su žmogaus teisų gynėjais, aplankytų kalėjimuose kalinius ir panašiai. Kitaip tariant, mes turime dirbti daugiau ir aktyviau, kad galėtume išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis kali tie žmonės, kad galėtume išsiaiškinti, kaip atrodo tie kalėjimai, ar vyksta kankinimai ir panašiai. Norėčiau jūs užtikrinti, kad kitą posėdį mes nagrinėsime jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos pranešimą susijusi su slaptaisiais kalėjimais. O dabar pereikime prie deputatų klausimų. Ponas Opilus, prašau. Gracias, prisideda. Ačiū pirmininkė. Buvo be galo įdomu, labai, daug, labai turiningas šitas posėdis. Turiu pastabą ir kelis klausimus. Pastaba tokia. Labai dažnai Europos požiūris ar Europos žvilgsnis. Ši, čia dalyvauja ir Freedom House, tai galėčiau pasakyti, kad iš vis vakariečių požiūris ar žvilgsnis į arabų pasaulį yra klaidingas matome dažnai arabų pasaulį kaip tokį vienalytį dalinį, darinį. Nors ponia Baša sakė mums, kad kiekvienoje šalyje ir institucijos ir pati visuomenė yra labai labai skirtinga. Šią prasme supratau labai daug tokių svarbių dalykų, ypač iš pono Sadat pasisakymo ir iš pono Bumala pasisakymo. Uh, supratau, kad tikrovė tose šalise nesutampa, jinai skirtinga. Ir jeigu teisingai supratau, ponas Sadat į savo šalies žmogaus teisų ir demokratijos vystimasi žiūri, pripažindamas kultūrinę, religinę, organizacinę tikrovę. Tai pavyzdžiui, musulmonų brolyje, kuri jau labai senai gyvuoja jo šalyje ir, ir, ir, ir kuri yra viena iš demokratijos skatinimo jėgų. Kita vertus, ponas Bumala kalbėjo visiškai paradoksiškai kitaip. Alžyro vyriausybė bandydama sutaikyti visuomenė rizikuoja blo blokuoti Alžyro padėtį būtent, būtent užmėgsdama dialogą su autokratinė pusė ir su islamistais radikalais savo šalyje. Taigi, tai yra visiškai priešingi požiūriai, nukreipti tą patį tikslą, bet pabrėždami tai, kad mes e, tokia apibendrindami arabų pasaulį galime suklysti, nes kiekviena šalis turi savo charakterį, savo ypatybės ir tos nacionalinės ypatybės labai skiriasi atskiruose šalise. Turiu klausimą mūsų svečiams. Šitas klausimas paremtas pono Matahario pasisakymų, visiškai pritariu jo požiūriui, ypač dėl Europos sąlygiškumo šių šalių atžvilgių. Mūsų tas sąlygiškumas turėtų būti pozityvus. Jis kalbėjo apie regresą, apie, apie žingsnį atgal, apie grįžimą prie ankstesnės padėties. Tai yra labai svarbu. svarbu kalbėti ne tik apie tai, ar padėti šalyje yra gera, bloga ar vidutinė, bet ir apie tai, a, į, kurią pusę, į kurią pusę juda ta šalis. Net jeigu padėtis yra gera, bet vyksta regresija, tai yra neigiamas reiškinys. O jeigu, pavyzdžiui, padėtis yra prasta, bet vyksta progresas, galime sakyti, kad galim būti optimistai, kad visgi viskas vyksta gerą linkmę. Egipte vyksta įvairūs reiškiniai. Kai mums buvo priminta, 2011 metų pabaigoje Egipte vyks rinkimai. Jau žinome, kad dalyvaus rinkimuose labai pripažįstamas vakaruose asmuo, kuris turi sugebėjimų dirbti ir, ir, ir visuomenės požiūrį keisti šalyje ir kuris turi savo įdomų požiūrį į šitą klausimą, kuriuo jūs, ponė Sadat, kalbėjote, būtent apie musulmonų brolyje. Koks yra jūsų, kokia yra jūsų nuomonė? Ar, me, ar čia vyks regresas, ar mes galime turėti vilties dėl ateities? Alžyre Buvo pereita nuo to, ką vienas Europos diplomatas įvardijo kaip baisiai statišką situaciją, tai nuo šitos baisiai statiškos situacijos buvo pereita į tokią neaiškę situaciją, neapibrieštą situaciją, kurioje liktai turėtų vykti jau pokyčiai. Taigi, koksai jūsų, ponė Bumala, yra vertinimas, kokia perspektyva jūsų nuomonė yra žmogaus teisų jūsų šalyje. Ačiū. You, think... Ačiū kolegai Obils. Dabar leisime svečiams trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad jūs visi esate kviečiami į tą nedidelį prieimimą, kuris rengia mūsų pakomitėtis ir Freedom House kartu. Mes norime pabrėžti, kad labai svarbu yra pabrėžti, koks svarbus ir jaunųjų aktyvistų darbas tose šalise. E, visus kviečiame į prieimimą ir galėsime tęsti pokalbį toliau. Bet buvo užduoti klausimą ir jūs turite galimybę atsakyti, ponė Sadat. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes negalime ignoruoti to fakto, kad Egiptas padarė didelę pažangą. Tai yra faktas. Tačiau Mes tikimės, kad to nepakanka. Mes manome, kad to nepakanka. Mes žinome, kad tai pažangai pasiekti buvo atiduota labai daug laiko. Mes manome, kad po pastarųjų rinkimų įvykusių 2005-aisiais e, mes visi tikimės ir tikėjomės, kad atvirumo bus daugiau, kad bus daugiau galimybių politikams. Tačiau atsitiko ne taip. Tiesiog situacija suprastėjo. Mūsų vyriausybė pamatė, kad musulmonų brolyje sulaukė didelės sėkmės, ši organizacija laimėjo 88 vietas parlamente, tai tuomet pozicija vyriausybės sugriežtėjo ir paskui E, buvo priimta visokių taisyklių, trimis etapais vyko rinkimai. Visiems kandidatams tikrai buvo pripurta įvairiausių kliūčių antrajame ir trečiajame etape. Mums tai kelia didelį susirūpinimą. Mes manome, kad Egiptas yra nusipelnęs geresnės padėties negu